Se vi accomodate iniziamo i lavori della Commissione. Pradėsime komiteto posėdį, brangus kolegos, prašom susėsti į vietas. Buongiorno a tutti. Labadiena visiems. Pradėsime komiteto darbą. Tai yra paskutinis posėdis prieš vasaros atostogas. Dabar e, ką tik tais uždarėme koordinatorių posėdžio darbus, per kuriuos peržiūrėjome visą eilę klausimų susijusių su mūsų komitetu, ypatingai mes e, nagrinėjome klausimą dėl Ispanijos pakrantės. Šitas klausimas iš naujo bus nagrinėjamas koordinatorių posėdėje, kad žiūrėt, pamatytumėm, kaip pasielgti su įvairiomis peticijomis susijusiamis su šiuo ispanų teisės aktu. Aš taip pat kolegoms minėjau, kad būtų gerai, jeigu pakeistumėm kito posėdžio, kito komiteto posėdžio, kuris vyks rugsėjį, e, datą, kad atsiž... priklausomai nuo to, kada galės dalyvauti komisaras Šefkovič kad galėtumėm atitinkamai pasikoreguoti darbo tvarkę, priklausomai nuo to, kada jisai galės ateiti. Na, o tada dar nagrinėjome įvairius klausimus. Pirmiausia, kalbėjome apie Kiprą. Čia yra 14 darbo tvarkės klausimas. Kalbėjome apie Nord Streamą, apie vizitą į Velvą ir į kampaniją vizitą. Taigi, pasižiūrėsime, ar reikia surenkti dar papildomų diskusijų, bet tikslas mūsų šiaip ar taip yra e, pasirenkti balsavimus kito komiteto posėdžio metu. Pone Grūni ir ponas Vilants mums pasakė, kad dėl asmeninių priežasčių dalyvauti mūsų komiteto darbe šiandieną jie negali. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ponas Valian, kuris turėjo būti pranešėjęs biudžeto pranešimo klausimų, taip pat ne, nedalyvauja. Pone, tai yra, ji dal, e, pakeičiama šiame posėdėje kolegės Nikolai. Per quanto riguarda il uh, punto 10, eh, su richiesta. Dėl dešimto klausimo. Mūsų kolegė Hankis paprašė šitą klausimą nagrinėti kitame posėdėje. Dėl devinto klausimo darbo tvarkėje čia yra mm, paliedėlį pranešimas, čia buvo padaryta klaida. Dokumentai tie dokumentai, kurie jau geri be klaidos, turės būti išdalinti vėliau, galbūt netgi dalinami dabar. peticijų autorius De Klerk mums padarys pareiškimą. Peticijos autorius Klein, kuris įtrauktas į 14 darbo tvarkės punktą, taip pat dalyvauja. 19 darbo tvarkės klausimas, pranešimas dėl tyrimojo vizito į Huelvą. Šitą punktą pono Majerio prašymų nagrinėjome šį rytą. Jis beje pateikė du pakeitimus, tuos abu pakeitimus palaimino pranešėjas. Šiandieną po pietų kai kurie peticijų autoriai dalyvaus posėdėje, taip pat dalyvaus kai kurie e, vietinės ir regioninės valdžios atstovai, kai diskutuosime apie pranešimą susijusiu su vizitu į kampaniją. Taip pat Giovanni Romano pranešėjas dalyvaus, mes jį buvome sutikę praeitą mėnesį. mėnesį. Jis mums pateiks papildomas informacijos, kurios susirinko po to, kai vyko klausimai po vizito į kampaniją. Toliau 17-18 klausimas. Viskas, ką norėjau pasakyti. Na, na o dabar manau, kad jau darbo tvarkę galime laikyti patvirtintą, galime laikyti, kad 4 gegužės ir 31 bei, gegužės 31 bei 1 birželio protokolai patvirtinti, jeigu niekas neprieštarauja. Taigi tvirtiname posėdžių protokolus. Dabar manau, kad jau galime pereiti prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Balsavimas. ES 2011 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto. Ne, ne, atsiprašau, sako pirmininkė. Ponas Jai. Norėčiau pateikti pakeitimą dėl peticijų. Žodinis pakeitimas. Mes tą žodinį pakeitimą jau pateikėme frakcijos vardu. Taigi antrajame straipsnėje tekste pasakysime, konstatuoja kad lyginant su 2009 metų biudžetu plus 5,95 ir dešimtaisiais plus 7,14 padidėjimas yra 0,67. Būtent tą 0,67 turėtumėm pridėti. Tačiau tame periodu, e, šiuo krizės periodu, ekonominės ir socialinės krizės periodu, parlamentas rekomenduoja Europos ombudsmenui prisitaikyti prie parlamento pageidavimų, kuo labiau riboti e, institucijų išlaidas per ateinančius metus. Kaip jau sakiau, visa tai buvo patvirtinta Europos ombudsmenu ir dėl to prašyčiau ir jūsų šį pakeitimą patvirtinti. Pane Aukiam. Labai atsiprašau. Man irgi šį rytą reikėjo išgerti kavos. Čia yra pasakyta mažinti išlaidas mažiausiai tiek ir tiek, o ne daugiausiai tiek ir tiek. Galėsite paskaityti patys. Trumpas komentaras. Kažkuria prasme tokia formuluotė šiek tiek įžeidžia ombudsmeną. Aš negaliu, žinoma, balsuoti prieš tokį pakeitimą, susilaikysiu, bet tai nėra aktualu Nelabai jaukiai aš jaučiuosi, kada kažkam e, pirštu tarsi mojuojame grasindami. Kolai. Thank you, Madam Chair. Uh, I believe this recommendation. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad e, ši rekomendacija toks pakeitimas yra visai priimtinas, normalus, kai kalbame apie bet kokios institucijos veikimą. Ar ombudsmenas, ar Europos parlamentas turi Mm. leisti pinigus pagal savo biudžetą ir tas išlaidas bandyti sumažinti. Bet aš nemanau, kad tas pakeitimas prideda kokios nors pridėtinės vertės pranešimui. Na tai dabar ar jau galėtume balsuoti, klausė pirmininkė. just the general opinion. She wants to present the general yes, la collega. If it's possible, uh, I try. Na, jeigu būtų įmanoma, norėčiau pristatyti pranešimą savo uh, kolegės vardu. Uh, ji šiek tiek sirguliuoja, negali dalyvauti posėdėje. Jinai savo pranešime sako, kad ombudsmenas ir toliau uh, subalansuotai atlieka savo veiklą, tiek tirdamas skundus, bet taip pat ir palaikydamas konstruktyvius santykius su kitomis ES institucijomis. Ombudsmenas taip pat ragina, nuolatos ragina ES piliečius ginti savo teisės, jeigu jaučia, kad jos yra institucijų pažeidžiamas 2009 metai e, buvo sėkmingi e, ombudsmenų institucijai e, dėl naujoviškų tyrimo metodų ir dėl kitų dalykų. Ombudsmenas mano, kad 2011 metais jo biudžetas turėtų sudaryti 9 milijonus 395 tūkstančius eurų. Tai būtų 0,67 procentais daugiau negu kad 2010 metais. Mes vertiname ombudsmeno nuveiktą darbą. Manau, kad ombudsmeno finansinė paraiška E, suteiks jam galimybę veikti adekvačiai ir atlikti savo pareigas, aš rekomenduočiau paremti šį pranešimą ir balsuoti už jį. E Dėkojame poniai Nikolai. Atsiprašau, kad dabar tarsi sukeičiau e, jūsų pasisakymų seka ir suteikiau žodį pirmiausia ponui Jarui, o ne, o ne jums. Bet kuriuo atveju dabar dėl to pakeitimo, kurį ponas Jar pateikė, dėl žodinio pakeitimo, aš norėčiau, kad balsuotume. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaikė? Vadinasi, pakeitimai pritarta. Dabar turime ponios e, Vertman pakeitimą, kuris yra techninis pakeitimas, e, jis yra susijęs tik tai su vokiškojų dokumento tekstu, taigi prašome balsuoti, kas už jį, kas prieš. Susilaikė pritarta. Na, o dabar turėtume ir už nuomonės projektą. Kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Nuomonės projektui pritarta. Dėkoju. Pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. E, mes turime 2009 metų Europos ombudsmeno metinės ataskaitos pranešimą. Pranešė yra ponė Nedelšėva. Prašom žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo to, kad priminsiu, jog Kiekvienais metais ombudsmenai pateikia praėjusių metų ataskaitas, o taip pat norėčiau pabrėžti, kad 2009 metų ataskaita yra ypatinga ataskaita, nes primenu, kad su nauja ES funkcionavimo sutartimi dabar jau Europos parlamentas renka ombudsmeną, o jisai nepaskiriamas. Dėl to mūsų e, parlamento vaidmuo ir ypatingai peticijų komiteto e, vertė išauga. Ponas Diamanduros pateikė 19. E, balandžio e, tą savo ataskaitą ir 19, 4 gegužės jisai atėjo pas mus. Šis pranešimas yra puikiai sudarytas, skaitydami galime susidaryti vaizdą, kokie buvo gauti skundai. E, tie skundai suskirstomi į kategorijas pagal tai, kaip tenai, dėl ko jie buvo pateikti, ar dėl to, kad buvo blogas valdymas, ar blogas institucijų vaidmuo. Dabar nuo 3036 8 prie 3099 skundų perėjom, skundai tyriami e, buvo 8 metais 13 mėnesių, dabar 9 8 mėnesius. Visus tuos skaičius galima rasti ataskaitoje, todėl prie jų nesustosiu. Dabar dar norėčiau pasakyti, kad e, ombudsmeno e, vaidmenį galima matyti pagal du tikslus. Pirmiausia, teisinis tikslas, siekiant užtikrinti, kad institucijos Europoje užtikrintų pagrindinės teises. Viena iš tų pagrindinių teisių yra geras valdymas. Tas teises e, užtikrinti yra vien, pati e, ombudsmeno funkcijos e, pareigų esmė. Lisabonos sutartyje įeina pagrindinė žmonių teisų, pagrindinių žmonių teisų hartija. Šiandieną e, ombudsmenas turi teisinę, teisinį pagrindą, kad galėtų sėkmingai dirbti. Teisingas administravimas e, jeigu ombudsmenas yra remiamas to naujo įstatymo pagrindo, turi išlaikyti e, pagarbą institucijų atžvilgių. Ombudsmenas, jeigu kartais blogai yra valdoma ir tas aiškiai matosi, e, gali nurodyti tai čia duodu nuorodą į 19 savo pranešimo straipsnį, kur prašau Toliau antras tikslas - moralinis. Ombudsmenas turi skatinti mm, paslaugų kultūrą. Pat sutartyje to nėra, bet e, institucijos turėtų to laikytis. Tam, kad ta kultūra būtų užtikrinta, turi būti du dalykai. Ombudsmenas, kaip ir daugelį metų daro, turėtų ir toliau skatinti visus susitarti draugiškai. Pritariu, kad 56 procentai skundų yra išsprendžiami per, taikus, per susitaikymą. Europos piliečius, piliečiai turi būti informuojami apie teisės bei apie procedūras, kurių reikia laikytis. Taigi dabar šioje paskutinėje pasisakymo dalyje norėčiau dar kartą pasakyti, kad 2009 metų ataskaita yra visiškai teigiama ir tą bandžiau atspindėti savo ataskaitoje. Tačiau norėčiau keletą rekomendacijų pateikti. Visų pirma, norėčiau pateikti rekomendaciją dėl Europos ombudsmenų tinklo. Tas tinklas iš tiesų turėtų būti vystomas, iš to visi tik tais išloštume. Čia 21, 22 ir 25 paragrafas mano pranešime. Šis tinklas, ombudsmenų tinklas yra svarbus įrankis, kuris leidžia E, ombudsmenui, Europos ombudsmenui palaikyti santykius tam, kad galėtų geriausiai keistis gera, gera, teigiamą patirtimį. Diskutuojant su ponu Diamandūros, mes supratome, kad pavyzdžiui, neegzistuoja jokios tikslios statistikos, jokie atvejai nėra atspindėti, kada tie atvejai sprendžiami nacionalinių ombudsmenų. Nors kita vertus, geram institucijų funkcionavimui toks bendravimas yra toks punktas, kurį tikrai reikėtų vystyti. Žinoma, yra rengiami seminarai, e, siunčiami juos e, ombudsmenai, rengiami įvairūs forumai, tačiau man atrodo, kad tas tinklas gali būti gerinamas, taip pat ir jo veikla gali būti gerinamas, stiprinant ryšius tarp e, Europos ombudsmeno ir nacionalinių ombudsmenų, tarp ombudsmenų ir nacionalinių parlamentų ir e, suvedant duomenys į vieną bendrą tinklą. Taip pat svarbu paminėti piliečių iniciatyvą. Aš tą ir padariau savo ataskaitoje bei e, apie e, ombudsmeno vaidmenį, kada jisai gali pasakyti priimtinas skundas ar nepriimtinas. Čia yra šeštas mano ataskaitos punktas. Žinoma, iš savo kolegų laukiu pasiūlymų, lieku atvira tiems pasiūlymams. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai savo pranešime, e, peržiūrint finansinį reglamentą, pasiūliau peržiūrėti finansinės e, kompensacijas, jeigu, būt, jeigu atsitik, įvyktų vėlavimai. Tai yra jautri tema, tačiau šitas paragrafas yra E, toks paragrafas, kurį norėčiau, kad sužinotų piliečiai, nes kartais e, atsitinka taip, kad e, labai užsitęsia pinigų to išmokėjimo laikas. Ta būtina padaryti, būtina piliečius apie tai informuoti, kad piliečiai labiau pasitikėtų institucijomis ir kad galų gale, jeigu yra vėluojama, kad jie gautų kompensacijas čia. Ir sustosiu, žinoma, lauksiu iš kolegų pastabų, galite mane kritikuoti, liksiu atvira visoms, visiems pasiūlymams pasiūlymams. Pasiūlymai, kada galima, tai yra siūlau pateikti pakeitimus iki 6 um, rugsėjo, o 29 mūsų komitete vyks balsavimas dėl šio pranešimo. Ačiū uždėmesi. Ar būtų norinčių pasisakyti? Prašom. Dėkoju pranešėjai. Manau, kad nuveikėte puikų darbą ir manau labai svarbu ir toliau remti ombudsmeną, ombudsmeno tarnybą, e, jo, jos vykdomą gerą praktiką. Mums jos labai reikia. Tačiau manyčiau, jog Šis mūšis vyksta nuolat. Prisimenu, prieš 20 metų Europos parlamente mes turėjome nuostabius, nuostabius teisės aktus, bet praktika buvo labai bloga. Išskyrus vieną atvejį, kuomet visi šventė, o praėjus metams viskas vėl pasibaigė. Taigi aš manau, jog mes turėtume tikrai pritarti jūsų pranešimui. Mes tikrai labai vertiname. Dėkoju ehm, al collega Busutil chiedo se ehm, eh, possiamo dare prima la... Norėčiau paprašyti ponios, po, pono Musutil, kad prieš tai suteikčiau žodį komisijos atstovui. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Yra trys dalykai, kurie mums labai patinka šioje ataskaitoje ir ponė Nedelčieva juos taip pat paminėjo savo pristatymę. Būtent pradinių ataskaitų vaidmuo siekiant nustatyti struktūrinės problemas. Mes tam labai pritarėme, manome, jog e, tai yra puikus būdas identifikuoti temas, o ne šokinėti nuo vieno izoliuoto atvejo prie kito. Mums taip pat labai patinka tai, jog pabrėžėte geresnius rezultatus, manome, jog tą reikėtų daryti ir toliau. Ir taip pat tai, kaip greitai yra išsprendžiami skundai. Tačiau e, galėčiau pateikti vieną draugišką patarimą, e, kuris yra susijęs su 18 dalimi, jūs ją taip pat paminėjote. Joje kalbama apie finansinės kompensacijas e, labai lėtai sprendžiamų bylų atveju. Čia siūloma, kad galbūt E, būtų galima įtraukti kaip pakeitimą finansiniam reglamentui. Deja, finansinis reglamentas yra susijęs su tuo, kada ir kaip mes vykdome biudžetą, o jis nėra susijęs su konkrečiu turiniu. Tam, kad sukurtume turinį biudžetui, reikia eiti kita, kitų kelių. Arba e, teikti mokėjimus e, dėl to, jog pervedimai vyksta lėtai, E, taigi toks būtų mano draugiškas patarimas. Ir mes tikrai labai tikimės, jog e, ši idėja bus paversta tiesiog paprastų pakeitimų e, finansinėme reglamente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Grazie, kolega Busutil. Dėkoju, ponas Busutil, prašom. Grazie, signora prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegę Nedelčevą už puikų nuveiktą darbą. Pranešimas taip pat buvo labai įdomus. Sutinku, kad ombudsmeno tarnyba yra ne tik svarbi, tačiau ji taip pat teikia labai gerus rezultatus mūsų piliečiams. Ir manau, jog labai svarbu, kad mūsų komitetas išreikštų visą paramą Europos ombudsmeno tarnybai. Ir tokiu būdu mes pertiksime labai aiškę žinę, rodančią, kad mes atsižvelgėme į jų nusiskundimus. Turėčiau tokių pastebėjimų. Pirmiausia, sutinku su ponė Nidelčieva ir ponė Olkė, e, kalbant apie įgyvendinimą. Manyčiau, jog svarbu tai pabrėžti, tačiau mes neturėtume pabrėžti vien tik tai rezultatų. Turėtume taip pat užtikrinti, kad ombudsmeno sprendimai būtų įgyvendinti. Manau, kad kuomet yra priimami teigiami sprendimai, teigiamai išsprendžiami piliečių skundai, yra labai svarbu imtis tinkamų veiksmų. Taip pat norėčiau paminėti piliečių iniciatyvą. Jei tinkamai supratau, ponė Nedelčiava teigia, kad ombudsmenas turėtų vaidinti tam tikrą vaidmenį procedūroje, kuri leidžia pripažinti arba nepripažinti piliečių teikiamo pasiūlymo. Tai reiškia, jog tai yra piliečių iniciatyva. Manyčiau, jog tai yra labai įdomus pastebėjimas. Vis dėlto mes turėtume į jį pažiūrėti gana atsargiai. Turėtume analizuoti šį klausimą diskusijų metu, e, diskusijų, kurios yra susijusios su piliečiais. Manyčiau, jog būtų labai įdomu įtraukti ombudsmeną atsirenkant piliečių iniciatyvas vis dėlto būtų galima pasvarstyti ir mūsų pačių komiteto vaidmenį. Būtent peticijų komitetas sprendžia, ar tam tikros piliečių iniciatyvos yra priimtinos svarstyti. Todėl aš manau, jog mes neturėtume taip aiškiai reikšti savo nuomonės šią temą, kol nepasvarstysime piliečių iniciatyvų atskirai. Mano paskutinis pastebėjimas yra susijęs su finansinėmis kompensacijomis, kuomet e, vyksta ilgos procedūros. Žinoma, suprantu, jog laikomasi labai garbingo požiūrio, kuomet pilietis laukia ilgai, jam arba jai turėtų būti už tai kompensuojama. Tačiau manyčiau, jog tą reikėtų atlikti laikantis finansinio reglamento. Uh, Ir šiuo atveju mes neturėtume to įtraukti į ombudsmeno metinę ataskaitą. Dėkoju. Honorevo. Bolsonaro. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Raport. I... Norėčiau padėkoti kolegijai iš Bulgarijos, o dabar kalbėsiu angliškai. Uh, one, uh, uh Turėčiau vieną pastabą, kuri, mano nuomonė, patvirtina dar kartą Europos ombudsmeno tarnybos vaidmens svarbumą. Peticijų komitetas e, pritarė Europos ombudsmeno vykdomai veiklai. Aš norėčiau pabrėžti būtinybę to, jog būtina suvokti Europos ombudsmeno kompetenciją ir padidinti šios tarnybos matomumą, taip pat ir mūsų narių tarpe, kadangi Europos ombudsmenas e, šiuo metu nėra plačiai išreklamuotas. Antras pastebėjimas, tai ką tik paminėjo ponas Busutil, kol kas dar per anksti teikti, kad Europos ombudsmenas turėtų teisę pasisakyti dėl Europos piliečių iniciatyvų. Kalbant apie 2009 metų ataskaitą, praeitįje tai yra vienas dalykas, tačiau iš anksto e, sprendžiant dėl Europos piliečių iniciatyvų ateities dar per anksti. Mes turėtume apie tai padiskutuoti peticijų komitete, AFKO komitete, pasitarti su taryba, komisija, kadangi e, Europos piliečių iniciatyvų pačią struktūrą dar būtina aptarti ir tik vėliau paminėti, kokį vaidmenį čia turėtų suvaidinti Europos ombudsmenas. E, tačiau aš sveikinu e, nuveiktą kolegų darbą Ir manau, jog šis pranešimas yra labai svarbus. Dėkuoju uždėmesi. Öffner. Ja, nur sehr kurz, äh, auch von meiner Seite. Labai trumpas pastebėjimas. Manau, jog pranešimas yra puikus, mes jam galėtume pritarti iš esmės, ypač kalbant apie išlaidų apribojimą iki minimumo. Maničiau, jog tai labai svarbus e, biudžeto teisės akto principas, kurį būtina pakartoti. Suprantu, kad e, šių finansinių sunkumų metu e, tai tikrai kelia rūpeščių. Dabar ponas Busutil atkreipė dėmesį į tai, kad Europos ombudsmenas turėtų vaidinti tam tikrą vaidmenį, sprendžiant e, e, dėl Europos piliečių iniciatyvų. Maničiau, jog šiuo metu mes tai turėtume labai atidžiai apsvarstyti ir netrukus pateiksime pranešimą šiuo klausimu, o tada galėsime priimti sprendimą. Tai bus rudenį, o dabar nenorėčiau iš anksto teikti nuomonės šiuo klausimu. Pirmiausia, ombudsmenas privalo vykdyti labai svarbu vaidmenį, E, Europos piliečių iniciatyvų atžvilgių, kadangi įmanoma, kad piliečiai kreipiasi, kreiptųsi į ombudsmeną dėl tam tikrų administracinių pažeidimų ir būtina teisingai laikytis procedūrų. Tačiau e, jeigu padarytume, kad Europos ombudsmenas spręstų dėl Europos piliečių iniciatyvų priimtinumo, e, tokiu atveju ombudsmenas atsidurtų visiškai kitame vaidmenyje negu kad dabar Ombudsmenas pats pasakė, jog jis to nenori. Todėl manyčiau, jog dabar būtų protingiau šioje ataskaitoje to taip aiškiai neišreikšti. Dėkoju. Taigi norėtume padėkoti dabar pranešėjai Nedelčevai. Suteiksiu Jums netrukus žodį ir norėčiau pabrėžti, kad labai sutinku su Jumis. dėl to, kas yra išdėstyta šiame dokumente. Manyčiau, jog mes turime nuolat stiprinti bendradarbiavimą su mūsų komitetu. Ir taip pat e, spręsti iniciatyvas susijusias su Europos ombudsmenu. Kalbant apie Europos ombudsmenų tinklo iniciatyvą. Manyčiau, jog tai būtų labai svarbi institucija, kurią galbūt reikėtų dar labiau stiprinti. Tačiau norėčiau pasakyti, jog tai nėra vien tik tai klausimas susijęs su tam tikrų sąsajų kūrimu. Nacionaliniai ombudsmenai dažnai yra atskaitingi Europos ombudsmenui, todėl būtina pasvarstyti ir nacionalinių institucijų klausimą ir sukurti tam tikrą šio tinklo struktūrą, tam, kad žinotume, kaip jis veikia. E, norėčiau pasakyti, jog sutinku su kolegomis, kurie jau pasisakė. Dėl to, jog būtų tinkama paminėti piliečių iniciatyvos dokumentą. Komitete mes turime tam tikrą procedūrą, Ir čia nematau jokio nesusipratimo, kaip kad kiti kolegos. O dabar norėčiau suteikti pranešėjai Nedelčiavai pas, Pas... Labai ačiū pirmininkė. ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, visada labai malonu taip e, šauniai ir turtingai padiskutuoti, išgirsti kritiką, pasiūlymus. Tiesą pasakius, aš tikėjausi, kad tie du paragrafai sukels tam tikrą reakciją, taigi, taigi dar kartą norėčiau padėkoti. Savai mes suprantama, norėčiau padėkoti ir E, tiems, kurie pasisakė dėl finansinio reglamento. Ačiū komisijai už šį aspektą. Tikiuosi, kad jūs pateiksite pakeitimus, dar labiau viską nugludinsime ir pasižiūrėsime, kuriuo keliu geriausia eiti. Dėl piliečių iniciatyvos visiškai pritarčiau kolegai Simon Busutil ir visiems kitiems kolegoms. Iš tiesų, ko gero, Dabar tikslingiausia likti atsargiems, užuot kažką kategoriškai tvirtinus. Mano idėja būtų tokia, kad iš akių nereikėtų išleisti tos patirties, kurią yra sukaupęs ombudsmenas ir peticijų komitetas, tiek administracinė, tiek e, kita prasme, kai pavyzdžiui nagrinėjami e, skundai. Aš manyčiau, kad laik, liksiu ištikima tam, pra, tai pranešimo da, dvasiai buvo tam tikras laiškas, jūs padėjote man tą laišką dar labiau padaryti tobulų. 20, 26 diena yra paskutinė diena, kada galima pateikti pakeitimus. Ačiū, ponė Nedelčiava. Atsiprašau, 6 rugsėjo. 6 rugsėjo yra paskutinė diena, iki kurios galima pateikti pakeitimus. 29 arba 30 dieną, kai posėdžiausime kitą kartą savo komitete, balsuosime dėl šio pranešimo. Pone Auken. Dar kartą noriu pareikalauti, kad būtų diskusijas dėl pakeitimų. Taip iš tikrųjų, sako pirmininkė, toje darbo tvarkėje, kadangi ketina atvykti į posėdį komisijos narys. E, kai kuriuos darbo tvarkės punktus turėjome sukeisti vietomis. Ir kaip e, prašė mūsų narė, turėsime dabar numatyti laiką pakeitimams apsvarstyti. Taigi darbo tvarkę dar turėsime pakoreguoti. Vadinasi, e, kai kurie pranešimai, kurie dabar numatyti, turės būti atidėti ir turėsime palikti laiko pakeitimų svarstymui. Pereikime prie kito darbo tarkės punkto. Pranešimas dėl Europos ombudsmeno specialiosios ataskaitos. Dėl 2008 metų 676 skundo. Pane Palėdėlį. Ačiū, pane pirmininkė. Prisipažįstu, kad esu šiek tiek sutrikusi, man labai nesmagu, kad labai mažai laiko. Ir per tą laiką turiu parašyti pranešimą tokią retą temą. Šį klausimą iškėlė ombudsmenas, Europos ombudsmenas, kad Europos parlamentas galėtų išnagrinėti atvejį, kada komisija demonstruoja abejingumą tokioje srityje, kuri yra aiškiai neteisingai valdoma. Visą tai sakau todėl, kad laiko be galo mažai per tą laiką Rytonas Senis komisijai uždavė klausimą. Klausimo, klausimas yra susijęs su tuo, ką nagrinėjo ombudsmenas. Prisipažinsiu, kad šis pranešimas tikrai buvo sunkus labai ruošti, nes, reik, nes, nes, nes, nes pranešimas reikalavo be galo daug visokių teisinių plonybių žinoti. Uh, Europos komisijos buvo paprašyta gauti prie, duoti prieigą prie tų dokumentų, kuriuose atspindėtos diskusijos su socialiniais partneriais. Čia 2007 kovo mėnesį. Ir komisija mhm. Komisija e, davė E, davė prieigą prie 15 iš 18 dokumentų. E, čia reikėjo e, išsiaiškinti komisijos požiūrį į automobilių išmet, išmetamą anglis dioksidą. 2008-aisiais ombudsmenas patikrino tuos tris laiškus ir priejo išvados, kad komisija neteisingai uždraudė susipažinti su tais dokumentais. Po mėnesio 2008 metais mm, ombudsmenas surašė e, ataskaitos projektą, ten buvo išnagrinėti visi laiškai, iš dalies ir pateiktas visų tų laiškų turinys. Pagal 228 Europos e, sutarties straipsnį komisija turėjo atsakyti per du mėnesius. Atsiprašau, per tris mėnesius į e, ombudsmeno prašymą. Iš tiesų, 2009 rugs, e, sausio pabaigoje komisija paprašė terminą pratesti, nes trys mėnesiai buvo pasibaigę. Tris kartus tas trijų mėnesių laikotarpis baigėsi bal, kovo mėnesį, balandžio mėnesį, vasario mėnesį buvo pasibaigęs tas laikotarpis ir visada komisija paprašė tą laikotarpį pratesti. Kadangi ombudsmenas atsakymą taip ir negaudavo, tai 2009 m. Liepos 9 parašė komisijai prašydamas paaiškinimo. Kodėl parengti detalę nuomonę trunka taip ilgai. Komisija atsakė, kad ji negali, neturėjo galimybių pateikti išsamų atsakymą ir e, negalėjo pateikti dokumentų nevyriausybėms vyriaus, e, organizacijoms dėl to, kad vis dar konsultavosi su trečiaja šalimi. 2009 m. rugsėjo 30 d. komisija pranešė ombudsmenui, kad ji nusprendė leisti susipažinti, iš dalies susipažinti su šių laiškų turiniu. Po mėnesio 2009 spalio gale komisija paaiškino, kad buvo patikėjusi e, versti sprendimą, Porsche sprendimą į vokiečių kalbą Taigi komisija sako, kad tada ir tada yra pasiūsta dokumentai vertimui. Ponas Diemandūros gruodžio 9 dieną paprašė gauti e, e, to, to, to dokumento, bet laiškas nebuvo išverstas ir poršui nebuvo išsiųstas 2009 metų vasario pabaigoje. Europa iš dalies nusprendė paviešinti tuos laiškus ir visą susirašinėjimą su Porsche. Taigi praėjo penki mėnesiai nuo pradinio sprendimo 24 vasario 2010 metų. Europos ombudsmenas dar neturėjo nieko, jokių išsamių detalių apie tai, kas vyko. Dėl to ombudsmenas ir parašė tą e, rekomendacijos projektą, kurį šiandieną nagrinėjame ir kurio, e, apie kurį turėjau padaryti pranešimą. 2010 m. kovą naujoji komisija leido e, prieiti prie tų laiškų 2010 kovo pabaigoje. Aš, o taip pat ponas Arsenis, komisijai uždavėme rašytinį klausimą dėl to, kad tame komunikate ir komisijos susirašinėjime su Porsche trūksta skaidrumo, nes visiškai neaišku, kaip tie automobiliai teršia ir panašiai. Visa tai beje buvo paskelbta Vokietijos spaudoje. E, komisijos, e, tai yra, buvo paskelbta spaudoje, kad komisija trukdo susipažinti su informacija nevyriausybėms organizacijoms. Ir dėl to aš ir kolega Arsenis kreipėmės į komisiją raštu. Dar po mėnesio e, komisija mums atsakė ir jos atsakymas iš tiesų yra nepriimtinas. Aš susidūriau Aš visiškai sutrikusi buvau, nes tame atsakymė buvo lygiai 18 žodžių. Ir apie tai jau kalbėjau mūsų praeito posėdžio metu komitete. Taigi atsakymas apie nieką. Komisija mus tiesiog ragina spręsti kitą klausimą, kuris buvo užduotas kito eurodeputato, tačiau tas klausimas nieko bendro neturi su mūsų užduotų klausimu. Situacija, na, keista. Balandžio pabaigoje Aš buvau paskirtas pranešėjų šiame komitete, o komisija to nežinojo, naujoji komisija to nežinojo, dėl to man ir buvo atsiųstas tas trumpas atsakymas. Tada po kiek laiko komisija man atsiuntė antrą laišką ir šitas laiškas jau buvo labai išsamus. Viskas išsamei buvo pakomentuota, tą ilgą laišką galiu pateisinti tuo, kad komisija jau žinojo, kad aš būsiu pranešėjęs ombudsmeno klausimais. Taigi tame atsakymė esu informuojamas, kad komisija neatsak, neatsakė per tris mėnesius ombudsmenui, bet tuo nepažeidė 128 Europos sutarties straipsnio, nes, ir dabar perskaitysiu kas ten buvo parašyta tame laiške, kad įsivaizduotumėte, kas ten buvo iš tikrųjų. Kadangi apsi... nuolatos buvo palaikomi ryšiai su Porsche, dar iki Porsche susitarimo, visą tai buvo galima iškelti teisme. Ir čia duodama nuoroda į reglamento straipsnį, kuriame yra kalbama apie trečiosios šalies finansinius interesus, šiuo atveju apie Porsche interesus. Atsakyme, kuris buvo pateiktas į mano klausimą, yra tam tikrų elementų, kurie visiškai neatspindi komisijos įsipareigojimų kitoms institucijoms, nes pagal 128 straipsnį komisija per tris mėnesius turi atsakyti, nors tas atsakymas ir nėra galutinis. Komisija Poršui nustatė tam tikrą laikotarpį, per kurį Poršas turėtų įvykdyti savo įsipareigojimus. Visa tai yra padaryta pagal reglamento 1049 nuostatas. Nepaisant viso to, komisija per tą laišką pareiškia, per tą laišką, kurį nusiunčia man, kad nežinojo savo pareigų e, ombudsmeno atžvilgių. Dėl to ir sutriko e, Europos institucijų veikla. Aš manyčiau, kad tas tonas, kuriuo atsakė komisija į laišką, tiesiog, na, paniekina ombudsmeno instituciją, patį parlamentą. Aš norėčiau paprašyti komisiją per šį, šią, per šį pranešimą, kad ji pripažintų, jog nepateisinami ir pernelyg ilgi atsakymai, e, laiko, e, laiko tarpai, per kurį ji pateikia atsakymą ombudsmenai, pažeidžia, ir, pažeidžia įstatymą ir gadina jo santykius su ponu Diamandūros. Mes tikimės, kad komisija pademonstruos gerą valią bendraudama su Europos ombudsmenu ir tikimės, kad Europos parlamentas galės tą e, nuomonę komisijai pateikti, pareikšdamas, kad jeigu komisija nesilaikys įsipareigojimo ir jeigu komisija nebendradarbiaus su ombudsmenu, tai tada parlamentas galės taikyti komisijai sankcijas. Tame tarpe ir finansinės sankcijas e, sumažindama biudžeto rezervą. Šio pranešimo tikslas yra išsaugoti Europos institucijų prestižą bei vaidmenį prieš ES piliečius. Ombudsmenas iš tiesų vaidina labai didelį ir reikšmingą vaidmenį. O komisija negali sakyti, kad e, yra didžiulis atotrukis tarp piliečio ir institucijų, pati pirmiausia nesilaikydama savo įsipareigojimų. Gerbti parlamentą Būtų toks lakoniškas pirmas atsakymas į mano klausimą. Bet ne tik parlamentą, bet ir Europos ombudsmeną reikėtų gerbti komisijai. Europos ombudsmeno atsakymas yra paskutinis ginklas, kurį jisai gali panaudoti tam, kad Europos institucijos būtų gerbiamos. Nuo 1995 metų pirmą kartą toks reikalas įvyksta. Pirmą kartą e, Europos ombudsmenas teikia skundą dėl blogo valdymo. Ir mes tikimės, kad kolegos neatsidurs toje sunkioje situacijoje, kokioje atsidūriau aš, kai rašiau šį pranešimą. Ačiū. Dėkoju poniai Paliedėlį. Dėkoju, e, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komitetui už galimybę pateikti jums Friends of the Earth nevyriausybinės organizacijos nuomonę. Būtent mes prašėme prieigos prie tų dokumentų. Pritarsiu poniai Palėdėlį, ji teisingai sakė, kad tai ne vienintelis atvejas nuo to, kai e, Europos parlamentas e, kreipėsi į Europos parlamentą, buvo ne vienas atvejas, kai komisija tokiu pačiu pagrindu atsisakė suteikti prieigą prie dokumentų ir vienu atveju e, komisija netgi yra paduota į teismą dėl to. Grįžkime prie konkretaus atveju. 2008 spalio 27 ombudsmenas nusprendė, kad komisija neteisingai atsisakė suteikti prieigą prie Porsche laiškų. Ir ombudsmenas taip pat reko rekomendavo, kad komisija turėtų suteikti tokią prieigą prie trijų Porsche laiškų, arba prie visų jų, arba dalinai. Nuo to laiko per 20 mėnesių komisija nesėmė reikiamų žingsnių įgyvendinti šią rekomendaciją. Ir dėlsdama komisija pažeidė savo prievolę bendradarbiauti sąžiningai su ombudsmeno instituciją. Komisija ėmėsi beprecedentinių e, veiksmų apgindama Porsche interesus visuomenės interesų nenaudai. Devynis mėnesius komisija iš vis nereagavo į ombudsmano rekomendaciją, kaip jūs teisingai sakėte. Ir tik tai 2009 m. Liepą jie parašė, kad jiems vis dar reikia konsultuoti su Porsche, ar ji sutiktų, kad tokia prieiga būtų leista. Paskui prireikė dar šešių mėnesių iki 2010 metų sausio 11 informuoti Porsche apie ketinimus iš dalies atskleisti laiškų turinį. Taigi, po to laišku Porsche turėjo 10 dienų pareikšti prieštaravimą arba net kreiptis į teismą dėl tokio komisijos sprendimo. Paskui praėjo aštuonios savaitės ir Porsche iš vis nesureagavo į komisijos laišką. Vis tik tai komisija nesijėmė jokių žingsnių, nors praėjo dešimties dienų terminas ir komisija jokių dokumentų mums nepateikė. Ir tik tai, kai ombudsmenas kreipėsi į parlamentą, uh, Ir kai tas reikalas pateko į Briuselio žiniasklaidą, 2010 m. kovą Porsche ir komisija greit sureagavo ir atskleidė dalį tų laiškų turinio. Nors didelė dalis turinio buvo ne, neatskleista. Friends of the Earth organizacija, kad toks komisijos sprendimas neatskleisti laiškų turinio netitinka visuomenės interesų. Todėl mes uh, pritarėme ombudsmenui, kuris uh, padarė išvadą, kad komisija neteisingai atsisakė suteikti prieigą prie trijų Porsche uh, laiškų. Komisija E, atsisakė atskleisti jų turinį, bet nepateikė jokių argumentų ir tai labai gerai charakterizuoja komisiją. Mes manytume, kad komisija e, aiškiai pademonstravo neteisingo valdymo atvejį ir iškėlė vienos kompanijos interesus iki jokingai aukšto lygmens. Komisija sudaro įspūdį tame tarpe ir žiniasklaidoje, kad ji turi daug ką slėpti tame tarpe ir dėl Porsche laiškų. Mes manome, kad šis konkretus atvejas reikalauja, kad Europos parlamentas aiškiai pareikalautų, kad komisija viešuosius interesus iškeltų į pirmą vietą, o ne komercinius kompanijos interesus, tokius kaip Porsche kompanijos interesus. Dėkuoju uždėmesi ir už jūsų išmintingą sprendimą. Dėkuoju, dabar steiksime komisijos atstovams žodį pasakyti. Uh, merci, Madame la Présidente. La... Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisija pripažįsta, kad šis atvejas užtruko labai ilgai, kaip e, pradinėse pastabose sakė pranešėja. Tai e, unikalus atvejas, jis tikrai neatspindi komisijos ir ombudsmeno santykių. Komisija labai rimtai žiūri ombudsmeno rekomendacijas ir jo metinėje ataskaitoje kaip tik akcentuojami puikūs santykiai su komisija. Kalbama apie tai, kad jo teikiama informacija priimama domin per ko galint trumpesnį laiką. Šiuo konkrečiu atveju komisija norėjo, norėjo gauti Porsche sutikimą prieš atskleisdama laiškų turinį, norėjo išvengti bereikalingo ginčio su Porsche. Pagal reglamento 1049 nuostatas, suteikdami e, trečiosios šalies dokumentų e, E, sudėkime prieigą prie trečios šalies e, dokumentų, mes turime užtikrinti komercinių interesų apsaugą. E, komisija tai pripažino ir atsisakė steikti tokią prieigą. Ombudsmenas norėjo, kad tokia prieiga būtų suteikta, tada komisija dar kartą konsultavosi su Porsche kompanija ir žinoma pripažįsta, kad tas konsultacijų laikotarpis, laikotarpis buvo labai ilgas, kadangi Porsche E, dėlsė reaguodama į tokius prašymus. Mes nelaukėme šešių mėnesių prieš pasikonsultuodami su Porsche, e, gavę prašymą iš ombudsmeno, kreipėmės į Porsche tuoj pat, tačiau Porsche ilgai užtruko atsakydami. Iš tikrųjų, komisija rugsėjo mėnesį e, nusprendė bet kuriuo atveju E, atskleisti laiškų turinį ir informavome Porsche, kad ketiname tai padaryti, suteikdami jiems 10 dienų laiko tarpį, kreiptis į teismą, jeigu jie norėtų prieštamauti tam. Taip pat bandėme paskutinį kartą pasikonsultuoti su e, Porsche ir būtent e, tie veiksmai ir nulėmė tokį dėlsimą. E, reikia pasakyti, kad komisija e, informavo laišku Porš apie būsimą atskleidimą vasario mėnesį, o kovo mėnesį e, Porš sureagavo į tai. Ir reikia pasakyti, kad komisijos veiksmai ir ombudsmeno uh, specialioji ataskaita ar pranešimas parlamentui prasilenkia, taip sakant, ore. Bet kuris dėlsimas, kuris atsitiko, dabar yra neutralizuojamas, likviduojamas. Eina kalba apie tai, kad trečiosios šalies laiškai e, turėtų būti e, paviešinami prieš tos trečiosios šalies valią. Taigi šiuo atveju susidurime su nauju precedentu. Reaguodami į pranešėjos e, e, raginimus, e, turime pasakyti, kad dėl administracinės klaidos iš tikrųjų mes sureagavome tik tai trečią raginimą iš parlamento narės. E, verčiant iš graikų į anglų kalbą e, įvyko klaida ir žmonės, kurie reagavo į šį prašymą, galvojo, kad eina kalba apie pirmąjį laišką. Kai vertimas buvo pataisytas, mes pateikėme e, papildomą atsakymą, kuriame e, pilnai e, atsakėme į visus e, parlamento narės keliamus klausimus. Galiu patvirtinti, kad e, komisija įsipareigoja gerbti savo pareigą, sąžiningai bendradarbiauti su ombudsmenu, kad galima būtų išvengti sankcijų, kurios numatytos uh, taip nesielgiant. Dėkui. Suteiksiu žodį kolegai. Dėkoju, kolegos. Negaliu nuslėpti nuo jūsų to fakto, jog manau, jog tai yra tiesiog netoleruotina. Paprasčiausiai negalime to pripažinti, juk yra taisyklės, yra įstatymai, reglamentai, direktyvos ir jų negalima pažeidinėti, jų reikia laikytis, ypač jų turi laikytis komisija, ypač kai kalbame apie piliečių interesus. Taigi kalbame apie direktyvas, reglamentus, kurie suteikia teisę prieiti prie dokumentų, o čia matome, kad e, padėtis tapo labai rimta, nes taisyklių nesilaikoma, o jos yra pažeidinėjamos. Šis atvejis yra labai jautrus susijęs su Vokietijos komisaru. Na, esu vokietis, tačiau turiu pasakyti, kad čia turime Vokietijos komisijos narį, Vokietijos bendrovę. Teikia peticiją e, Europos piliečių iniciatyva. Mes turėtume apsaugoti piliečių interesus, e, bendrovė siekia išsisukti, buvo siuntinėjami tam tikri laiškai bendroviai, dabar neleidžiama jų pamatyti. Ombudsmenas teigia, jog dokumentus reikėtų paviešinti, tačiau tai neįvyko. Yra nuoroda e, į vertimo raštų klaidą, kurią naudojamasi kaip tam tikrų pasiteisinimų. Aš manau, jog tai nepripažinti, neturėtų būti pripažįstama. Pripaži Ir buvo pateikti įvairūs paaiškinimai, siekiant išaiškinti padėtį, tačiau iš tikrųjų atsidurta klavietėje. Kalbant apie komisijos atsakymą, aš manau, jog komisija sąžininkai pripažino, kad reikalai nekrypsta gerą linkme, tačiau e, nėra tinkamai elgiamasi su informacija, kurią prašė pateikti ombudsmenas. Norėčiau dabar atkreipti nuorodą į P konstatuojamąją dalį projekte, kurioje teigiama, kad komisija tik 14 iš 22 bylų pateikė atsakymą 2009 metais Bet e, iš tikrųjų mes e, turime tam tikrus numatytus terminus tam, kad galėtume apsaugoti piliečius. O čia e, matome, kad administracija, vadovybė gali ir toliau pratesinėti terminus be jokio pagrindimo. Matome, kad yra numatoma viena galutinė data, vėliau ji yra nukeliama. Taigi, kodėl apskritai reikia turėti tam tikras darbo tvarkos taisyklės, procedūras, kai jų nesilaikoma. Aš manau, jog e, tai tiesiog netoleruotina. Ir matome, kad padėtis yra tikrai labai rimta. E, šis klausimas susijęs su prieiga prie dokumentų nėra išskirtinis. Mes su juo susidurėme daugybę kartų. Ir dabar norėčiau padėkoti poniai Palėdėlį už puikų pranešimą. Manau, jog jis yra labai rimtas. Girdėjome puikų pristatymą šiame komitete. Visiškai pritariu šiam pranešimui. Ir vienintelis dalykas, į ką norėčiau atkreipti kolegų dėmesį, yra tai, kas yra teigiama į dalyje, konstatuojamojo dalyje, kur sakoma, kad remiantis e, ombudsmeno e, patikrinimu, buvo padaryta išvada, e, kad komisija pasielgė neteisėtai atsisakydama leisti susipažinti su visu Porsche laiškų turiniu ir kad tai pažeidė jos prievolę bendradarbiauti su ombudsmenu. Toliau kalbama apie prieigą prie dokumentų, kur komisija vilkino leidimą susipažinti su dokumentais. Ir iš 22 atvejų teigiama, jog tik keturi atvejai buvo susiję, susiję su rimtomis problemomis. Aš manyčiau, jog dabar parlamentas turi parodyti, jog parlamentas turi svorio, jis privalo veikti Ir manyčiau, jog šiuo pranešimu būtent tai mes ir darome. Mes e, nurodome gali, tokią galimybę, jog gali būti daromos sankcijos. Ir turime pasakyti, jog parlamentas nėra vien tik tai popierinis tigras. Dabar jau mes turime galių ir galime netgi e, nustatyti tam tikras sankcijas. Dėkoju. Ačiū. Dabar prieš suteikdama žodį ponui Musionalį, norėčiau paprašyti kolegų turėti omenyje, jog Šiandien dar turėsime aptarti daugybę pranešimų, o jau beveik pusė dvylikos. Dėkoju. Mano pastaba, šiandien mes diskutuojame ne apie teorijas ir abstrakčius faktus, o apie Europos sutarties ir Europos taisyklių pažeidinėjimus. O tai daro Europos komisija. Tai nėra paprasti bendri dalykai. Antras pastebėjimas. Porsche nėra Europos sutarties dalis, kiek žinau, galbūt aš neteisus, bet Porsche nėra Europos sutarties dalis. Taigi, iš šių dviejų pastabų galėtume tikėtis, kad Europos komisija dabar ateis pas mus ir cituos Kafkos ir Jonesko literatūrinius darbus, kadangi jie yra absurdo literatūros pavyzdžiai. Kitas dalykas, šiuo atveju ar galime pripažinti, kad komercinė bendrovė, nors ji yra ir tarptautinė, gali turėti tokią didelę įtaką Europos Sąjungoje, Europos komisijai. Taip, kad Europos komisija netgi sutinka pažindinėti sutartį, kai vis dėlto tai yra susijęs su jos instituciniais santykiais su Europos ombudsmenu. Tai yra fundamentalūs dalykai, o ne tai, apie ką mes dabar diskutuojame. Daugelį kitų atvejų susidūrėme su katastrofos rizika, kuomet, e, e, pavyzdžiui, kalbame apie e, kasinėjimus jūroje. Ar mes galime pasitikėti komisiją, jeigu ji elgesi taip, kaip kad šiuo atveju su UAB Porsche. Taigi išvada yra tokia. Jeigu Europos komisijos e, veikla taikoma ir Europos ombudsmeno atveju, tuomet išvada yra tokia, kad paprastas Europos pilietis, ar tai būtų juridinis asmuo, ar fizinis asmuo, galėtų turėti naudos iš Europos komisijos skaidrumo. Tai yra fundamentalus klausimas, o ne vien tik tai pastaba, kurią daro europarlamentaras, pastaba, kuri nėra tinkamai suprantama. Ne privačios bendrovės, bet Europos komisijos. Tai tiesiog šokiruoja. Mes čia prieiname prie halucinacijų. Kaip mes galime pripažinti, kad pranešėjas, kurį paskyrė peticijų komitetas, yra netinkamai suprantamas Europos komisijos ir komisija dabar šitaip rimtai teigia mums, oi, atsiprašau, padariau taip ir vėl. Na, bet taip gali pasakyti Britney Spears. Sorry. Na, iš tikrųjų, tai tikrai nepri... netenkina. Ar kas nors gali prisijimti kaltę, būti atsakingas Europos komisijoje už daugybę metų Europos sudarties pažydinėjimų, taisyklių pažydinėjimų, už tai, kad trūksta skaidrumo. Ar galima nustatyti, išskirti vieną pavardę Europos komisijoje ir vėl juokauti apie tai? Duokite man vardą, pasakykite, kas yra atsakingas bet mes nebegalime toliau tęsti tokios blogos valdysenos, neteisingo valdymo. Tai aiškus blogaus valdymo pavyzdys. Duokite mums vieną atsakingą žmogų, kurį galiausiai būtų galima pasiūsti į teismą. Nekalbėkite tik apie teorijas. Jūs, Europos komisija, negalite žaisti toliau su Europos parlamentu taip, kaip darėte anksčiau. Parlamentas būtent gina Europos piliečių teisės. Ne taryba, ne komisija. Taigi, tai yra fundamentalus klausimas. Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo nebegalite elgtis su Europos parlamentu taip kaip anksčiau. Kitaip mes tikrai nebegalime toliau elgtis vien tik tai kaip tarybos ir komisijos stebėtojai. Dėkuoju ir atsiprašau, kad kalbėjau taip atvirai. Miei komplimenti al kolega Bostinaru per E, sveikinu poną Bukštinarų už jo e, puikias e, kultūros žinias, o dabar ponas Jel, prašom žodis jums. Kolega Jar. Ja, gut, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad turime būti dėkingi pranešėjai kad ji taip labai aiškiai išdėstė viską šiame pranešime. Tai nėra vienintelis unikalus atvejas. Kalbam apie principinius dalykus - skaidrumą, prieigą prie informacijos. Ir tikrai e, reikia kelti klausimą, O ko komisija pasiekė būtent šitaip spręsdama šį reikalą? Nieko nepasiekė. E, taigi pranešimas yra aiškus. E, bet yra vienas dalykas, kuris nėra toks aiškus. E, aš kalbu apie tai, kad komisija privalo veikti. Esu šokiruotas. Taip, Porsche yra vokiška bendrovė. E, ji gauna per nagus, privalo atsakyti per tam tikrą laiko tarpą, per keturias savaitės. E, ir čia nieko blogo nėra ir jie bando kažkaip išsisukti ir pratesti tą laikotarpį. Bet e, man atrodo, kad e, reikia mums pasiekti, kad komisija pripažintų tai ir pripažinto, kad būtinai tai turi būti e, vienintelis atvejas. E, Ta turi suvokti ir komisijos pirmininkas, turi suvokti ir pati komisija, kad yra tam tikros e, procedūros, tam tikros taisyklės. Aš kažkaip naiviai galvojau, kad tas atvejas pastumės reikalus e, tinkamą kryptimį. Ir būtent šito mes ir turėtume e, siekti. Tai yra, kad būtų e, pradėta žengti tinkamą kryptimį. Pone Palėdėlį. Atrodo, kad ponė Bačesku dar norėjo pasisakyti. Labai atsiprašau, aš šešėlinė pranešėja nuo EPP. Ne, ne, man nieko nepasakė. Galiu pasisakyti dabar, prašau. Na, visų pirma, noriu pasveikinti Polinę Palėdėlių parengus šį pranešimą, kaip apie e šešėlinę pranešėją galiu pasakyti, kad e, tarp mūsų politinių frakcijų nėra rimtesnių skirtumų ir mes pritarėme pranešimo projekto teiginiams. Mums kelia susirūpinimą šis atvejas ir tai, kad ombudsmenas parengė specialiai ataskaitą dėl Europos komisijos nebedarbiavimo, mums kelia nerimą. E, nors nevyriausybinė organizacija prašė prieigos prie tam tikrų dokumentų pagal atitinkamą reglamentą, Europos komisija tokią prieigą suteikė tik tai 2007 metų lapkričio mėnesį ir tik tai prie 15 iš 18 laiškų. E, komisija taip pat pradėjo konsultuotis su Porsche, motivuodama, kad tų trijų laiškų turinio atskleidimas gali pakengti kompanijos komerciniams interesams. Ir net e, po to, kai 2008 metų spalio mėnesį ombudsmenas nusprendė, kad prieiga neteisingai buvo nesuteikta, komisija vis tiek atidėliojo savo sprendimą, paprašė pratesti terminus, sakydama, kad ji vis dar konsultavosi su trečiaja šalimi, tai yra Porsche. Komisija taip pat pareiškė, kad pasiuntė Porsche įspėjimo laišką. Ombusmenas paprašė susipažinti su šiuo laišku ir e, draugės su savo kolegomis uh, E, ponė Nedelčiava ir kitais, mes surengėme diskusiją su ombudsmenu ir per tą susitikimą jis pareiškė, kad iki šiol nėra gavęs to įspėjamojo laiško, kuris buvo nusiųstas Porsche. Teigiama, kad e, pagal 1049 e, reglamentą nėra teisinių įpareigojimo tartis su trečiaja šalimi, vadinasi, komisija elgesi pagal savo taisyklės. Bet kuriuo atveju komisija turi laikyti savo terminų. Baigdama, noriu pasakyti, kadangi komisijai užtruko 15 mėnesių suteikti prieigą prie šių uh, laiškų ir per tą laiką ji vis tiek nepateikė savo įspėjimojo laiško kopijos ombudsmenui, tai reiškia, kad komisija aiškiai nebendradarbiauja su Europos ombudsmenu. Tai yra blogo valdymo atvejas. Parlamentas reikalauja, kad komisija sąžiningai bendradarbiautų su ombudsmenu. Dėkoju. Dėkoju, poniai Basesku. Dabar žodis poniai Paleveliai. Yes. Discuss, uh, the... Dėkuoju, pirmininkė. Uh, skundė uh, buvo ir daugiau informacijos dėl uh, šios bylos esminių dalykų ir aš kalbėjau tik tai teisiškai aptardama uh, komisijos požiūrį į šią bylą. Atsakindamas ponui Jarui, aš pasiūlyčiau, kad šiame pranešime galutinėje versijoje galbūt galėtume e, kreiptis į Europos komisiją, kad ji pripažintų, kad toks vilkinimas neturėtų pasikartoti. Ir akcentuoti, kad e, tarp kitų dalykų mes e, galime e, apkarpyti jūsų biudžetą. Tokiu atveju galbūt to ir pakaktų. Aš taip pat norėčiau komisijos atstovui keletą dalykų pasakyti. Tai, ką jūs pasakėte, aš priimu tik tai kaip atsiprašymą, nes tai nei kiek nesusiję su uh, E, šios bylos turiniu. Žinau, kad jums nepatogu, kad jūs nieko dėjotas šitoje byloje, bet aš e, dar kartą pasakysiu, kad šia prasme komisija e, pažemino ne tik tai Europos parlamentą ar Europos ombudsmeno instituciją, bet pažemino ir save. Jeigu komisija negali išsireikalauti tam tikro laiko terminą iš privačios bendrovės, kad ji per tą laiką atsakytų į esminius klausimus, e, tokius kaip prieiga prie tų e, laiškų, tai tada būtent komisija save pažemina. Taigi dėkoju kolegos, aš tikiuosi, kad e, reikalas baigsis tokia išvada, kuri pademonstruos mūsų galės grande successo, il primo applauso che sento in quest'aula, quindi... Pirmą kartą mūsų komiteto posėdėje girdžiu plojimus, plojimus bravo. Aš manau, kad vis, visi tie terminai yra tokie patys kaip ir anksčiau, o pakeitimus reikia pateikti iki 6 rugsėjo. Dar reikėtų pasižiūrėti, kaip organizuosimės, kad galėtumėm tuos pakeitimus aptarti. Dešimtas darbo tvarkės klausimas buvo atidėtas. Dabar galima pereiti prie vienuolikto klausimo. Nuomonė dėl ES teisės taikymo kontrolės. Aš pati esu pranešėja. Taigi labai greitai galiu papasakoti, kągi čia turim. Tai yra metinė komisijos ataskaitą dėl ES e, teisės taikymo. Kiekvienais metais į mūsų komitetą yra kreipiamasi, kad pateiktumėm nuomonę. Šiais metais viskas vyko šiek tiek kitaip. Viskas vyko e, pasektoriui. Turime dokumentus susijusius su skirtingais sektoriais. Tame sąraše yra Bet mes matome, kad komisija nepadarė savo, savo priklausančio darbo ir nepateikė mums. Mes savo ruoštų labai didelį indėlį įdėjome į kai kurios e, dalykus, tačiau komisija į mūsų dėmesį jokio dėmesio nekreipė. Pranešimas prieš pranešimą yra bendra įžanga, tačiau toje ta įžanga yra vis tik tais labai svarbi. Čia pasitenkiname tuo, kad paaiškiname pažeidimo procedūrą ir komisijos vaidmenį kontrolės rytyje taikant ES teisę. Šioje įžangoje komisija mano, kad Pažeidimo procedūros taikant ES teisę yra būtinas dalykas ir su pasitenkinimu pažymi įvairias procedūras, jos ypatybės, pažymi ir tai, kad buvo pasiekta sėkmės trumpinant e, laikotarpius ir teigiamus poslinkius šalinant trūkumus. Toliau. Komisijos procedūros yra pakankamai gerai įvertinatos, tačiau e, ne visada būna, ne visada iš to seka pažeidimo procedūros. Labai dažnai e, peticijų komitetas užduoda klausimą dėl ES teisės netaikymo arba dėl to, kad neteisingai taikoma ES teisė, nes komisija nepakankamai e, pradeda pažeidimo procedūras. Komisija tai pakankamai neatsižvelgia, neatsižvelgia ir į tai, ko, į, į tai, kokia svarbi yra mūsų komiteto nuomonė. Jeigu komitetas būtų iš komisijos susilaukęs bent šiek tiek dėmesio, tai tada uh, prevencijoje galbūt galėtumėm šiokio tokio, šiokį tokį vaidmenį atlikti, galėtumėm imtis tam tikrų veiksmų, kad būtų galima išvengti tam tikrų pažeidimų. Komisija turi tam tikrų e, priemonių, turi, gali kreiptis į nacionalinės arba e, vietinės valdžios institucijas, užduoti klausimus, taigi įmanoma visiškai trumpinti procedūras, e, trumpinti taip pat laikotarpius, per, formaliai, per kuriuos formaliai reikia sureaguoti. Viskas įeina į Europos teisės aktų perkelimo rėmus. Viskas būtų labai gražu, jeigu veiktų. Bet iki šiol komisija mūsų komiteto, mūsų peticijų komiteto atžvilgių nebuvo labai atvira ir komisijos pozicija atspindėta dokumentuose tai dar kartą parodo. Taigi situaciją gerinti yra būtina ir aš norėčiau paraginti komisiją savo poziciją peržiūrėti bei pripažinti mūsų peticijų vaidmenį kontroliuojant ir taikant ES teisę, nes būtent parlamento galios yra sumenkinamos. Portale visą tą informaciją galima surasti. Komisija paskelbusi tinklalapyje yra labai gražių dalykų, nors jų netaiko. O peticijų komitetas kaip tik tais e, tyria atskirus atvejus. Tačiau jeigu komisija ne jums to, ko turėtų imtis, tai tada parlamento e, vaidmo bus sumenkintas ir taip pat bus sumenkinta piliečių teisė kreiptis į valdžią su peticijomis. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, ponui Stadli. Much, uh, Ms... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog mūsų pranešimo tikslas yra teikti naudingą informaciją parlamentui. Ir mes esame patenkinti dėl to, jog anksčiau buvo atspindėtas mūsų pasišventimas E, dirbti e, su tokiomis peticijomis ir jis, į jį buvo atsižvelgta šiame pranešime. E, taip pat buvo padaryta nuoroda į konkrečias peticijas susijusias su pažeidinėjimais. Taigi mes rengėme savo kitą ataskaitą ir dabar aš aktyviai dirbu su kolegomis komisijoje tam, kad užtikrintume, jog kitą kartą pateiksime tokią informaciją, kokios jūs norite. Uh, Mes taip pat susisieksime su jumis tam, kad sukurtume dialogą dėl ES portalo internetinės svetainės vystimo. Mes taip pat matome, jog naujasis pagrindų susitarimas tarp Europos komisijos ir parlamentų suteiks naują kontekstą, kuriame galėsime užtikrinti, kad jūs gausite informaciją laiku apie tai, kaip vykdoma, vykdomos procedūros susijusios su pažydinėjimais, ir tai taip pat galės padėti komiteto darbui. Kalbant apie ES e, pilotinį projektą, norėčiau pabrėžti, kad komisija vertina kiekvieno kontakto su valstybėmis narėmis svarbą, taip pat įvertina ir piliečių e, šios bylos vertinimą ir kaip nurodyta mūsų pranešime buvo išspręsta apie 40 pažydinėjimo procedūrų ir mes komisijoje tiesiogiai stebime procedūras, kad užtikrintume, jog bus pasiektas, pasiekti tinkami rezultatai. Taigi komisija tiesiogiai gali reikšti savo nuomonę. Kalbant apie galimą e, bylų e, skaičiaus trūkumą, tų bylų, kurios yra užregistruojamos. Šiuo metu mes tikriname padėtį ir tai rodo, jog nuo 10 iki 25 procentų skundų ir užklausų yra pateikiama per ES interneto svetainę. Komisija pati gali tiesiogiai atsakyti tam tikrus klausimus, nesikreipdama į valstybės narės. Ir man atrodo, tai paaiškina skirtingus pateiktus skaičius dėl to, kiek tokių e, skundų yra pateikiama ir kiek į jų, jų yra atsižvelgiama. Galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į klausimą susijusiu su vėlyvų direktyvų perkelimu. Tai yra paprasčiausiai organizacinis klausimas. Žinoma, mes kreipiame didelį dėmesį e, į neteisingą ES e, teisės aktų perkelimą ir įgyvendinimą. E, tačiau vėlyvas perkelimas yra paprasčiausiai blogos organizacijos, blogo organizavimo klausimas. Ir mes esame įsitikinę, kad jei bus kreipiamas tinkamas dėmesys, šis klausimas bus išspręstas. Dėkuoju. Kolega Auken. Ponas Auken. You at... Norėčiau padėkoti už jūsų nuveiktą darbą už jūsų paramą ir manau, jog mums labai reikia, kad komisijoje vykdomos procedūros susilauktų tinkamo pripažinimo. Taigi norėčiau Jums padėkoti ir pažiūrėsime, kaip galėsime prisidėti. O dabar, žinoma, be jokių abejonių, esu dėkinga komisijos atstovui už jo atsakymą. Taigi išgirdome pažadą Ir dabar lauksime rezultatų. O kol kas tęsime darbą dėl savo pozicijos susijusios su šia nuomonė. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos parlamento ir tarybos reglamentą dėl piliečių iniciatyvos. Dabar suteiksiu žodį pranešėjams. Kas norėtų pasisakyti? Ar ponia Volis? Uh. Thank you very much in, indeed, uh, Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Panas Hefneris ir aš susitarėme, kad pradėsiu šiandieną aš ir pristatysiu tą a, e, mūsų pozicijos dokumentą. Jis turėjo būti kolegoms išdalintas. Kaip du pranešėjai iš šio komiteto mes esame dėkingi už a, e, tai, kaip sekretariatas padėjo mums dirbant šį darbą. Mes taip pat dirbant glaudžiai bendradarbiavome su ponais Lamasiu ir ponė Gurma iš Konstitucinio reikalų komiteto, kurie yra pranešėjai, prie to dar grįšiu. Turiu pasakyti, kad e, iš, iš šio komiteto požiūrio taško mūsų Metodas pabrėžė, kad ši piliečių iniciatyva turėtų būti atvira ir labai draugiška piliečiams. Kitaip sakant, kad piliečiai turėtų turėti labai paprastą lengvą prieigą, bet antra vertus, metus, tai turėtų būti subalansuotas e, rimtas instrumentas, rimta priemonė, kuri tikrai leistų piliečiams dalyvauti formuojant politikos darbo tvarkę Europos lygmenių. Taigi, tai yra rimtas, rimta ir iš tikrųjų pirmoji tokia iniciatyva. Būtent e, tokioje dvasioje mes tengiamės pažvelgti į tai. Mes taip pat norėjome atsižvelgti į mūsų komiteto sukauptą didžiulę patirtį, tiek kai kalbame apie atskirų komiteto narių patirtį ir e, sekretoriato patirtį, e, taikant e, procedūras, kurios galbūt ne visai atitiks siūlomasias, bet e, kurios yra administraciškai bent jau panašios ir e, tie techniniai dalykų galėtų e, leisti e, geriau suprasti komisijos požiūrį, sprendžiant, kurie, e, kurios piliečių iniciatyvos būtų priimtinos ar nepriimtinos. Dabar kalbant apie pačią procedūrą. Tai teisėkūros dokumentas, tai neįprasta mūsų komitete vyksta pirmasis svarstymas, yra mm, potencialas, kad e, bus ir antrasis ir galbūt net ir taikymo etapas. E, taigi parlamentas e, ketina naudotis visomis jam suteiktomis galiomis. Antra vertus, tai yra priemonė, kuri numatyta Lisabono sutartyje ir kuri yra labai svarbi mūsų piliečiams. Tad, jeigu bus įmanoma sutarti per pirmąjį svarstymą, taip ir turėtume daryti, bet e, parlamentas turi neužmiršti, kad e, jo tikslas yra užtikrinti, kad piliečiai gautų kuo geresnį priemonę. Taigi, e, pranešimus rengia šis komitetas ir konstitucinių reikalų komitetas ir mes tikimės, kaip keturi pranešimų autoriai ar bendrautoriai sugebėsime parengti kažką, kas būtų panašu į vieną pranešimą vakar. E, dėl to kalbėjomės tarpusavėje ir esame optimistiškai nusteikę, kad to galėsime pasiekti. Kai per rudenį e, šis pranešimas, jo tekstas įgis galutinę formą ir bus priimtinas komitetams ir parlamentui, tada galima tikėtis, kad e, trišalėse dėrybose su taryba ir komisija galėsime siekti galtinio rezultato. Po to, kai pasisakys mūsų komitetai. Taigi, e, pono Hefnerio ir savo pačios vardu aš paminėsiu kai kurias svarbiausias e, vykstančios diskusijos e, dalis. Komisija taryba e, dirba savo darbą, konstitucinių reikalų komitetas taip pat rengia, yra parengęs darbo, darbo dokumentą. Pirmasis novatoriškas dalykas, ko gero, bus tai, kad e, skirtingai nuo to, kas anksčiau buvo numatyta, vietoj to, kad iniciatyvos autoriai turėtų surinkti labai daug parašų iki 3000, e, tarkim, e, kad komisija pradėtų tikrinti, ar ta iniciatyva yra priimtina. Mūsų mintis čia tokia. Taip kelia pernelyg daug sunkumų ir nusivylimų. Ir būtų daug geriau, jeigu iniciatyva būtų pripažįstama priimtina, ją paprasčiausiai užregistravus nuo to momento. Tačiau siūloma, kad norint užtikrinti, kad tai būtų iš tikrųjų rimta ir europietiška, Reikia užtikrinti, kad registruojant turėtų būti pakankamai iniciatyvos rėmėjų iš tam tikro valstybių narių skaičiaus. Taigi turės būti tam tikra sąveika tarp e, žmonių įvairiose Europos valstybėse, kurie norėtų pateikti tą iniciatyvą. E, nebus taip, kad e, per pusryčius geriant kavą prisijungsite internetu ir pateiksite piliečių iniciatyvą. Būtina rimtai aptarti tą mintį su žmonėmis iš kitų Europos šalių. Tačiau reikalauti, kad iniciatyvos autoriai surinktų labai didelį parašų skaičių iki nusprendžiant dėl priimtinumo, būtų mūsų nuomonė pernelik didelis barjeras. Mes taip pat, priimdami tokį požiūrį, rėmėmės tuo, kad e, šis komitetas ir sekretoriatas per e, daugelį metų vis tik tai sugebėjo e, išvengti peticijų griūties. Uh, Todėl mes ir manome, kad e, ir šiuo atveju nustačius tokias priemonės, primtinumai patikrinti neturėtų būti didelės griūties iniciatyvų. Žinoma, reikėtų patikrinti, ar e, iniciatyva e, atitinka ES e, pagrindinius principus, ar jie nepažeidžiama e, pagrindinių teisių hartiją. Taigi, mes e, čia siūlome šiek tiek paprastesnį kelią. Kitas dalykas, kurį mes siūlome taip pat mūsų komiteto patirties pagrindu, yra štai koksai. Daug diskutuota, kas gali pasirašyti piliečių iniciatyvą, buvo minčių, kad reikėtų apriboti e, e, tokių autorių e, sąrašą tik tai tais, kurie gali dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Mes tačiau manytume, kad bet kuris ES pilietis galėtų tai daryti. Nematome priežasčių, e, kodėl reikėtų nustatyti, pavyzdžiui, kokį nors e, amžiaus cenzą. Jauni žmonės, kurie galbūt kada nors norės e, įsitraukti į Europos gyvenimą, turėtų turėti tokią galimybę. Tikrai mažai yra tikimybių, kad kažkas iš vaikų darželio bandys pateikti piliečių iniciatyvą. Taigi neribokime e, šios iniciatyvos autorių, jeigu norime iš tikrųjų pasiekti sėkmės. Taigi, e, štai tokie yra pasiūlymai, kuriuos kai kurie kolegos galbūt palaikys pakankamai radikaliais. Bet jeigu iš tikrųjų norime įtraukti piliečius į, į europinį veikimą, turėtume elgtis būtent taip. Mes taip pat siūlome a, e, taikyti pakankamai paprastą metodologiją dėl iniciatyvos pasirašymo. Pavardė, adresas ir viskas nereikėtų, kad žmonės pateikinėtų kažkokį tapatybę nustatantį dokumentą, galbūt aš šiek tiek čia esu šališka, atsimindama situaciją mano valstybėje. Norėtume, kad e, metodika būtų, procedūra būtų kuo paprastesnė. Tačiau mes žinome, kad bus valstybių narių, kurios kaip tik taip norėtų elgtis, bus tokių, kurios norės tikrinti parašus. Mūsų noras yra viską padaryti kuo paprasčiau. Mes manome, kad e, komitetas turėtų pasiūsti aišku signalą, kad tie dalykai būtų kuo paprastesni, o paskui turėtume pažiūrėti, kaip į tai reaguos valstybės narės. Na ir e, paskutinis dalykas, kur mes taip pat turime gana stipriai apibriežtą poziciją, irgi remdamiesi mūsų komiteto patirtimi. Jeigu jau žmonės ėmė ir surengė kampaniją, tarkime, ir komisijai pristatė milijoną parašų, jie turi sulaukti rimtos reakcijos. Ir mes manytume, kad tokia rimta reakcija turėtų bent jau pradžioje pasireikšti klausimais, kur tos iniciatyvos autoriai galėtų išreikšti savo mintis ir padiskutuoti dėl jų su komisija. Į tai būtų rimtas reagavimas. Na, o po to jau turėtų tolesnis darbas e, atsakymai raštu. Paskui yra svarbus klausimas apie tai, kaip į tą procesą įsitrauks Europos parlamentas ir mūsų komitetas. Sunku būtų teikti, kad parlamentas visada turėtų formaliai būti įtrauktas gali būti tokių iniciatyvų, su kuriomis mūsų parlamentas nesutiks ir tada nenorės dalyvauti tame procese ar, ar pareikš, mes joms nepritarėme. Tačiau gali atsitikti taip, kad kažkas išsivystys ir į įstatymą bet e, mūsų darbo tvarkos taisyklės turėtų leisti parlamentui ir peticijų komitetui, pavyzdžiui, patiems pateikti iniciatyvą, surenkti svarstymus, klausimus, e, galbūt pasikviečiant e, kitas dvi institucijas jau ir tada, kai yra pakankamai daug parašų surinkta ir tada galbūt parlamentas turėtų turėti galimybę pareikšti savo nuomonę, priimdamas rezoliuciją. Taigi parlamentas turėtų turėti tokias atviras alternatyvas ir aiškinamajame rašte, aiškinamajame memorandume prie galutinio pranešimo tai turėtų būti išdėstyta. Bet ar tai turėtų būti įrašyta mm, tiesiekuros akte, yra kitas reikalas. Taigi, toks yra pagrindas, e, kuriuo mes rėmėmės. E, turiu pasakyti, kad e, vakar susitikome su pranešėjais iš konstitucinių reikalų komiteto. Tame susitikime išriškėjo gana aukštas sutarimo lygis. Mes e, apsvarstysime tą dokumentą, dėl kurio dar pamastysime iki vasaro iki e, rudens. Na ir paskui surenksime bendrą svarstymą, į kurį įtrauksime ir nacionalinių parlamentų atstovus. Na, yra ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau akcentuoti. Ir tai yra informacijos ir patarimų piliečiams numatymas, kaip jie galėtų pareikšti savo iniciatyvą. Tai galėtų būti daroma e, internetu, galima būtų daryti per komisijas atstovybės valstybėse narėse. Galbūt galėtų būti ir nepriklausoma institucija, kuri tokią paramą teiktų. Uh, Bet, e, bet kuriuo atveju turėtume raginti ir skatinti imtis e, tokių iniciatyvų. Tad e, tokios yra pagrindinės mūsų mintys išdėstytos e, darbo dokumente. Aš manau, kad e, ši procedūra atveria geras perspektyvas mūsų piliečiams. Kadangi laiko liko labai nedaug, Ir kadangi labai daug kolegų paprašė žodžio, ponia Volis mums padarė labai išsamų pristatymą. Žinau, kad jūs labai harmoningai su abiem pranešėjais bei su šešėliniais pranešėjais dirbate, tačiau norėčiau, kad ponas Hefneris padarytų išvadas, kad tada galėtumėm išgirsti kolegų klausimus. Taigi, ponia Volis pasak, padarė išvadą, o dabar jūs padarykite, padarė įžangą, o dabar jūs padarykite išvadas, nes klausimų darbo atvarkėje daug ir daug kas paprašė žodžio. Iš tiesų, aš būtent to norėjau ir paprašyti. Žinau, kad laiko liko nedaug, tačiau norėčiau pirmai išklausyti kolegų. Mes tą pranešimą kūrėme kartu ir tai, ką pasakė ponia Volis, Aš visiškai pritariu, taigi nieko neturiu pridur, be pridurti. Ačiū ponui Hefneriui suteikiu žodį komisijos atstovui. Andrėro. <clears throat> Well, we... Labai ačiū. Mes čia esame labiau e, pasiklausyti diskusijų. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti abiems pranešėjams e, šiame komitete. Manyčiau, jog Šis pranešimas puikiai atitinka taip pat ir dokumentą, kuris buvo plačiai e, aptartas AFKO komitete. Aptardami įvairiausius klausimus, jūs puikiai suprantate, kad yra daugybė klausimų, kurie e, eis daug toliau negu kad dabartinė komisijos pozicija ar tarybos išvados. Tačiau mes apie tai dar padiskutuosime ateityje, o dabar man labai malonu klausytis jūsų diskusijų. Dėkoju. Grazie. Allora inizio con il dibattito. La parola. Labai ačiū, tuomet pereikime prie diskusijų. Pone Volis pirmiausia. Ar ponas atsiprašau. E, Labadiena, ponė pirmininkė. Širdingai dėkoju pranešėjam už pradinį dokumentą. Iš tiesų labai tikslus organizacinis aspektas primtinumo kriterijai, iniciatyvos vardas, pavardė, adresas. Aš visiškai pritariu tam, kad to turėtų ir pakakti, kad žinotumėm, jog žmogus, e, kad žmogus egzistuoja. Visai nebūtina, kad jisai du kartus pasi, pasis, pasirašytų. Dėl tapatybės kortelės AFKO komiteto nariai nemini tokio elemento. Aš manau, kad Tai yra toks dalykas, kuris iniciatyvą galėtų padaryti atviresnę piliečiams. Toliau dėl konfidencialių duomenų, tokių kaip tapatybės kortelės numerį. Aš manyčiau, kad tai yra tikrai atgrasantis dalykas ir daugelis piliečių gali atsisakyti, pasirašyti. Pagal kai kurias taisyklės yra reikalaujama, kad duomenys, kurie yra uh, pateikiami, mm, pateikiami kortelėje būtų nurodomi. Bet tai atgraso žmonės. Bet to daugelis žmonių neturi tiesiog kortelės pasiemę su savimi ir tiesiog, jeigu taip atsitiktų, renkant parašus viešoje vietoje, gali būti sunku tą parašą gauti. Tad aš prieštaraučiau Europos duomenų kontrolierių rekomendacijoms, pagal kurias Jeigu yra kiti duomenys, tai tuomet galima piliečius atleisti nuo prievalės nurodyti savo identiteto kortelės numerį. Kontrolierius čia tarsi pasako, kad reikia atsisakyti rinkti e, tapatybės kortelių duomenis, numerius siūlau, kad tą dalyką išbrauktumėm, apie ką kitą reikia dar diskutuoti, pasižiūrėti, e, kaip ten ta iniciatyva pakryps, o taip pat pasižiūrėti, kokį vaidmenį turėtų atlikti institucijos, nes institucijos dar, institucijų vaidmuo dar nėra iki galo apibrėžtas. Taip pat reikėtų suprasti ir tai, kad ne didelis peticiją pasirašiusių piliečių skaičius yra e, rem, lemiamas dalykas. Lemiamas dalykas yra tiesiog balsas, kurį reikia išgirsti. Lemiamas dalykas yra socialinės iniciatyvos, piliečių iniciatyvos visuomenėje, kad piliečiai aktyviau dalyvautų ir kad e, gyvenime ir kad būtų didesnis, geresnis ryšys tarp piliečių ir Europos užtikrintas. Labai ačiū, panas Busutil. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėtų pasveikinti abu pranešėjus, padėkoti už šį pranešimą. Norėčiau išreikšti keletą pastebėjimų. Pirmiausia, mūsų santykiai su AFKO komitetu. Manyčiau, jog mes turėtume surenkti bendrą komiteto posėdį su šiuo komitetu, kadangi antraip mes negalėsime suprasti, kokia yra mūsų kolegų AFKO komitete pozicija. Ir man atrodo, mums būtų labai naudinga žinoti, kad mes daugiau mažiau sutarėme. Taip pat aš neturiu darbinio dokumento kopijos. Jo to dokumento, kurį pateikė AFKO ir todėl nežinau, ar jų nuomonė sutampa su mūsų nuomonė, kurią išreiškėme savo pranešime, kurį rengė Wallis ir Hefner. Aš manyčiau, jog šis pranešimas yra labai įdomus. Pirmiausia, pradinių rėmėjų savoka. Suprantu tai, ką sakė ponia Wallis, jog mes turėtume vengti tokios situacijos, kuomet e, reikės per daug per didelio skaičiaus žmonių, kurie turėtų pasirašyti peticiją, kitu atveju ji būtų nepriimtina. Tačiau tokiu atveju didelė energija būtų iššvaistyta veltui. E, tai gerai, tačiau pavyzdžiui, jeigu mes suteiksime iniciatyvą septyniems žmonėms iš trijų skirtingų valstybių, tokiu atveju nukrypsime į kitą kraštutinumą. Tokiu atveju, pavyzdžiui, Briuselėje e, turėsime susitikti su septyniais žmonėmis, kurie atvyks iš trijų skirtingų valstybių narių, e, jau sukūrė tam tikrą piliečių iniciatyvą. Man atrodo, mes neturėtume kurti tokių iniciatyvų. Tai turėtų būti daugiau negu tik tai septyni žmonės. Sutinku, kad turėtų būti tam tikros ribos, tačiau nereikėtų eiti prie tokio kraštutinumo. Antras dalykas - priimtinumo klausimas. Uh, Čia e, yra tam tikra galimybė, jog atsidursime spastuose priimtinumo klausimų. Mes turėtume tai atidžiai apsvarstyti. Pavyzdžiui, piliečių iniciatyvos ribos dėl to, kas yra priimtina, o kas ne. Aišku, kad bus daugybė iniciatyvų, kurios e, bus e, politiškai netinkamos, gėdingos, sudėtingos, ką mes darysime, ar jas blokuosime, kas jas blokuos, jeigu tai yra piliečių iniciatyva, pavyzdžiui, dėl Europos komisijos narių ar Europos parlamento narių atlyginimų sumažinimo. Na, galbūt sulauksime milijoną parašų, tačiau ką darysime, kieno kompetencija tai bus, ar Europos komisijos, ar Europos parlamento, ar mes pritarsime tokiai peticijai. Reikėtų aiškiai apibrėžti tokius klausimus, kadangi mes tikrai esame pavojoje įsivelti į detalės. Aš manyčiau, jog pasakysiu, jog turėtume, ne, neturėtume atšaukti tokių teisės aktų, kurie jau galioja. Taigi, ar pavyzdžiui, Europos piliečiai per tokias iniciatyvas galėtų įgyti teisę prašyti atšaukti Europos teisės aktus? E, pavyzdžiui, gali būti ketinama panaikinti įvairius ES teisės aktus, kurie nėra pakankamai uh, patogus Europos piliečiams, pavyzdžiui, tokie teisės aktai, kurie yra susiję su medžiokle. Aš apie tai žinau, kadangi esu kilęs iš Maltos. Taigi mums reikia labai atidžiai stebėti padėtį. Antraip, e, žinoma, nors tai yra labai svarbus klausimas, nenoriu būti suprastas neteisingai, aš pasisakau už tokią iniciatyvą, tačiau mes neturėtume e, atsidurti tokioje padėtyje, kuomet ji taps nebekontroliuojama. Toliau kalbant dėl galimybės gauti finansavimą. Aš manau, jog mes turėtume užtikrinti, jog būtų laikomasi tam tikros kokybės, kad viena iniciatyva e, nebūtų laikoma prioritetinė dėl to, kad kažkas e, jai, ją, jai turi finansinę, teikia finansinę paramą, o kita neprioritetinė dėl to, kad ji nėra finansuojama. Dėl to, kas turėtų būti kas turėtų pasirašyti. Sutinku tai turėtų būti ES piliečiai. Taškas. Neturėtume leisti pasirašinėti peticijų tiems, kurie nėra ES piliečiai. Todėl ES gyventojai, kurie negali balsuoti ES parlamento rinkimuose, neturėtų turėti galimybės pasirašyti piliečių iniciatyvos. Kadangi, kaip jau pasakyta pavadinime, tai yra piliečių iniciatyva, ES piliečių iniciatyva. Būtent ES piliečiai gali balsuoti, rinkti mus ir tokiu būdu prisidėti prie ES teisėros. Taigi, mes negalime leisti, kad iniciatyvas teiktų ne ES piliečiai. Toliau kalbame taip pat ir apie laiko ribas, per, kuria, per kurias reikėtų surinkti parašus. Manau, jog 18 mėnesių yra per ilgas laikotarpis. Tačiau taip pat neturime leisti, kad e, tam tikros organizacijos būtų spaudžiamos e, surinkti parašus labai greitai. Parašų patikrinimas, manau, jog duomenų apsauga, konfidencialumas yra labai svarbus klausimai, todėl piliečiai turėtų, teisę, turėtų turėti teisę į konfidencialumą. Ar iniciatyvos, kurių nepasirašo milijonas piliečių, galėtų būti laikomos primtinomis, jeigu jos yra susijusios su labai svarbiais klausimais. Man atrodo, mes turėtume nubrėžti labai aiškę ribą. Jeigu nesurinkama milijonų parašų, to negali spręsti komisija. Toliau galiausiai dėl institucinio įsitraukimo. Manyčiau, jog tai turėtų būti peticijų komiteto vaidmuo, tačiau, kaip jau ponia Bolis pasakė, komis... peticijų komitetas turi didelės patirties bendra, bendradarbiaudamas su ES piliečiais. Vis dėlto aš manau, jog šis vaidmuo turėtų būti apribotas tik tuo, jog tai turėtų būti susiję su primtinumu. Mes turėtume apibriežti tinkamą vaidmenį tam, kad aiškiai pasakytume, ar piliečių iniciatyva turėtų tęstis ar užsibaigti. Man atrodo, jog mes neturėtume peržengti priimtinumo etapo. Vis dėlto reikėtų palikti šį klausimą atvirą. Kaip ponia Volis pasakė, jeigu mes norime, pavyzdžiui, skleisti tam tikrą klausimą, mes turėtume jo imtis ir toliau. Galiausiai Kaip ir teigia šis pasiūlymas, manyčiau, jog galiausiai klausimą turėtų spręsti komisija. Dėkuoju uždėmesį. Io ho fatto un tentativo, vi devo informare, ho fatto un tentativo con... Ačiū, norėčiau Jums pateikti informaciją. Bandžiau susisiekti su kitų dviejų klausimų autoriais, jie negali atidėlioti Turiu 15 minučių tik tais ir pen, septyni kolegos paprašė žodžių. Labai prašau būti, kaip kalbėti kaip galima trumpiau, nes antraip negalėsime užbaigti visko, kas priklauso pagal darbo tvarkę. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu kalbėti labai trumpai ir susitarti tik tais ties dviem trim punktais. Nesileisti į tuos dalykus, kurie jau buvo paliesti kai kurių kolegų. Pirmiausia, identitetas ir e, identiteto patikrinimas pasirašiusiųjų. Būtų visiškai protinga, jeigu būtumėm jeigu nustatytumėm tikslų, tikslų būdą, kaip nustatyti e, identitetą pasirašančių visų valstybės narėse, nesileidžiant per daug į detalės, pasakysiu tik tiek valstybės narės kiekviena iš jų galėtų pagal savo įstatymus, pagal savo politinę kultūrą galėtų turėti turėtų turėti galimybę veikti kaip galima adekvačiau. Man taip pat atrodo, kad galimybė pasirašyti peticiją turėtų būti skirta piliečiams, ES piliečiams, tiems, kurie iš tikrųjų turi teisę balsuoti. Uh, kaip yra patikslinta e, pavadinime, piliečių iniciatyva, aš būčiau palankiai žiūrėčiau į tai, kad ši iniciatyva būtų skirta tiems piliečiams, kurie turi ES pilietybę. Dar vienas dalykas dėl valstybių narių e, slengščio. Čia galima laikyti, kad ta piliečių iniciatyva turėtų leisti atsirasti tikriems vieškiesiems debatams, europinio lygio debatams ir galbūt valstybių narių tas lengstis turėtų būti šiek tiek pakeltas, kad valstybės narės galėtų užtikrinti tikrą paskirstimą diskusijų valstybėse narėse, kad, kad, kad, kad grinai europietiškai tos diskusijos vyktų. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra priimtinumas. Tai yra būtinas dalykas, Ehm, man kyla klausimas ir komisijai turėtų klausimas kilti, ar tik tais viena komisija turi spręsti, ar iniciatyva, piliečių iniciatyva yra priimtina ar ne. Tik klausimas, ar tada komisija negalėtų būti laikoma vienu metu ir teisėja, ir byloje dalyvaujančia. Ir tada negalėtų policija, policija būti kritikuojama priim, e, dėl, to, dėl savo sprendimo priimtina ar nepriimtina. Čia, manau, gal daugiau politinis klausimas negu teisinis, galbūt reikėtų daugiau mm, padirbėti ir komisijai padėti nuspręsti priimtina ar nepriimtina, kad komisija nebūtų vienintelė instancija, kad būtų šalia jos atstovaujamas ir par, atstovaujama ir parlamentui, ir tarybai, nes e, mes irgi turime ir ekspertų, ir juristų, ir šiaip kvalifikuotų specialistų, kad komisija viena nespręstų priimtiną peticiją ar ne. Viskas daugiau nesiplėsiu. Ačiū už suteiktą žodį. Pane Ždanuka. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu e, pasveikinti pranešėjus su puikiai parengtų pranešimu. E, pritarčiau visiems ar daugumai principinių pasiūlymų, gal ir skirus vieną. Visiškai e, remiu pranešėjų poziciją dėl to, kas turėtų turėti galimybę pasirašyti peticiją. Ir sakau savo kolegams, kad turime nuosekliai tęsti mūsų parlamento iniciatyvas. Ankstesnėje kadencijoje ponia Gacek buvo parengusi pranešimą, kuriame buvo siūloma e, išplėsti tų, kurie gali dalyvauti renkant e, Europos parlamentą skaičių, įtraukiant bent jau tuos, kurie turi leidimą nuolatos gyventi Europos Sąjungoje. E, tarkime, čia patektų Latvijos, Estijos ir šiek tiek iš Slovenijos gyventojų, kurie neturi pilietybės, bet yra gimę tose teritorijose. E, buvo ir kitas pranešimas, ir peticijų komitetas svarstė e, tą pranešimą, tai yra derosas pranešimas, kur buvo sakoma, kad tie žmonės turėtų turėti teisę dalyvauti Europos ir vietos rinkimuose. Taigi, e, iniciatyva taip pat galėtų būti susijusi su tuo, kaip išspręsti problemą, e, kas gali dalyvauti Europos rinkimuose ir tokiu būdu išsiplėstų žmonių, kurie gali dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Tokia galėtų būti viena iš piliečių iniciatyva ir aš esu pati pasirengusi inicijuoti tokią iniciatyvą. Na, o dabar e, su kuo nesutinku? E, nesutinku su valstybių narių, e, taip sakant, parašų skaičiumi nuo valstybių narių nes e, yra vis tik tai e, valstybių narių, kurios yra daugiau ar mažiau regioniškai sutvarkytas. Antra vertus yra trys, pavyzdžiui, Baltijos mažos valstybės narės. Ir čia, jeigu žiūrėsime į didelės valstybės narės ir mažas, tai tada iškyla proporcingumo principas, tai yra būtinybė atsižvelgti į e, valstybėje narėje gyvenančių piliečių skaičių. Pirmininkė prašo laikytis pasakymui skirto laiko. Dėkoju pirmininkė ir aš noriu e, padėkoti poniai Volis, ponui Hefneriui, e, pasveikinti juos su geru pranešimu, sveikinu jų E, pasirinktą darbo metodą, e, atvirumą, e, jų ketinimas tą procesą padaryti kuo atviresnį. Tai turi būti iš tikrųjų tokia procedūra, kuri būtų paranki piliečiams, vadinasi, turi būti kuo mažiau apribojimų, kuo mažiau e, kažkokių barjerų jiems vieną ar kitą iniciatyvą pateikti. Sveikinu E, bendrąjį pranešėjų požiūrį, bet dėl sutarimo po pirmo svarstymo turiu pasakyti, kad tai labai svarbi iniciatyva, labai svarbi priemonė piliečiams ir mums reikia pasinaudoti laiku, kad pasiektume tinkamą rezultatą. Tai labai svarbiausia, nes e, ši priemonė bus naudojama ilgai. Dabar dėl pateikimo turi būti apribot, e, turi nebūti jokių barjerų e, rinkti parašus, e, remiu paremti iniciatyvą, kad pasirašyti turėtų turėti galimybę ir pilietis, ir nuolatiniai gyvenantis. Taip pat reikėtų kažkaip sugebėti patikrinti, ar tokie apribojimai yra, ar nėra taikomi. Dėl parašų rinkimo taip pat reikėtų išvengti bet kokių barjerų. Turi būti tam tikras skaičius parašų iš tam tikros skaičiaus valstybių narių. E, tie skaičiai neturėtų būti pernelyg dideli, e, neturėtų būti taip pat ribojami arba reikalaujama e, pernelyg didelio parašų skaičiaus iš vienos valstybės narės. Ir pakankamas parašų skaičius turėtų uždėti komisijai prievolę veikti. Pone Kolarska. E, e, Ačiū. Aš sutinku su ponu Busutil dėl e, skaičių susijusių su priimtinumu. Numatytas per mažas skaičius. Taigi, manyčiau, būtų svarbu atsižvelgti į šiuos dalykus. Antra, norėčiau padėkoti už puikų pranešimą. E, tačiau norėčiau paklausti, kaip informuosime piliečius dėl naujos iniciatyvos. Manau, jog būtų reikalinga priimti sprendimą dėl to, kaip reikėtų skleisti tokią informaciją ir turbūt reikėtų paprašyti komisijos skirti pastangų, laiko ir lėšų šiam klausimui, kadangi tai yra naujas instrumentas, kuris gali padėti mums labiau užmėgsti ryšį su piliečiais, taigi svarbu uh, atkreipti, e, suteikti svarbų vaidmenį jam e, šioje padėtyje, kuomet e, Europoje suprantama, jog yra nedidelė demokratija. Toliau norėčiau pasakyti, jog reikėtų suteikti galimybę peticijų pateikėjams e, kreiptis, kuomet jų peticija buvo atmesta. Pavyzdžiui, e, peticijos pateikėjų gali būti pasakyta, jog jų peticija buvo aptarta ir buvo nustata, jog, nustatyta, jog ji yra neprimtina. Manyčiau, jog reikėtų suteikti galimybę tokiems e, peticijų pateikėjams apeliuoti ir pasakyti, jog jie nepritarė komisijai. Ir galbūt mūsų peticijų komitetas galėtų būti tokia vieta, kur jie galėtų kreiptis. Toliau dėl iniciatyvų skaičiaus. Ar iniciatyvų pasirašančių pateikėjų skaičiaus. Galbūt reikėtų dar padiskutuoti dėl milijono parašų reikalavimo. Mes tai turėtume aptarti mūsų komitete ir pasvarstyti, ką daryti toliau su tokiomis peticijomis, kurios nesurinko tūksta milijono parašų, kadangi vis dėlto tai yra svarbus ženklas iš piliečių pusės, jie galbūt nesurinko reikiamo parašų skaičiaus, bet reikėtų taip pat ir juos atsižvelgti. Dėkuoju. Um, uh, Pone pirmininkė, ponas Busutil paprašė surinkti bendrą komiteto posėdį kartu su AFKO komitetu. Aš taip pat dalyvauju ir tame komitete, taip pat esu parlamento pranešėjas dėl parlamento rinkiminės reformos. Taigi, manyčiau, jog tai yra tam tikras ryšys su tuo, ką mes turėtume daryti čia ir kaip galėtume patobulinti savo rinkiminės procedūras. Tačiau, kadangi laiko turime nedaug, norėčiau e, susikoncentruoti ties vienu klausimu kuris yra svarbus tiek mums čia, tiek ir AFKO komitete. Būtent tai yra priimtinumo patikrinimo klausimas pradžioje arba jau pajudėjus procesui. Maničiau, jog reikalauti komisijos išreikšti nuomonę dėl priimtinumo spaudžia komisiją veikti, lyg ji būtų teisėja ar tam tikras teismas. Aš manau, jog tai būtų nesažininga komisijos atžvilgiu. Taigi, man įdomu, ar primtinumo patikrinimas apskritai reikalingas. Galbūt mes turėtume parengti reglamentą pakankamai aiškiai tam, kad pasakytume, jog iniciatyvos turėtų atitikti ES vertybės ir kompetencijas. Ir taip pat reikėtų gerbti komisijos galės, kurias mes visi labai aiškiai nustatėme Lisabonos sutartyje. Turėtų būti pakankamų gairių piliečiams, atsakingiams piliečiams, kurie e, galėtų jas suprasti ir jų laikytis. Taigi aš manyčiau, jog šis klausimas yra rimtas konstitucinio pobūdžio klausimas, kurį turėtume apsvarstyti. Dėkuoju. Grazie, visto il secondo richiamo che... Ačiū. Ponas Dav taip pat prašė bendradarbiauti su AFKO komitetu, taigi dabar suteiksiu žodį jam. Kalbant apie procedūrą mes jau atsiliekame nuo darbo tvarkės. Nuo rugsėjo mėnesio mes dirbsime kartu, tačiau kaip jau buvo pasakyta, pranešėjai ir dabar bendradarbiauja. Taigi, pono Busutilo prašymas, kurį paremė ponas Daf, manyčiau, jau buvo priimtas domin. Man atrodo, jog e, taip pat ir nuo rugsėjo mes pradėsime bendradarbiauti aktyviau. Ir rugsėjo 29 dieną, 30 mes surenksime išskirtinį bendrą posėdį tam, kad aptartume šį dokumentą. Taigi turite pateikti pakeitimus iki balsavimo. Ir pranešėjo ketinimas e, yra aptarti, padiskutuoti iki plenarnės sesijos. Opinion... Panas Buštinara, labai trumpai. Pirmiausia, mano nuomonė, žiūrint į projekto autorių nuomonę, ši iniciatyva turėtų būti susijusi su Europos politikos formavimo galimybė, o e, ne su tam tikrų e, politinio triukšmo E, kelimu arba e, politinės reklamos darimu. Eina kalba apie tai, kad žmonės galėtų daryti spaudimą pagrindinėms ES institucijoms. Ir jeigu būtent toks yra mūsų veiklos tikslas, mes turime tokią iniciatyvą formuoti taip, kad ji būtų tikrai veiksminga, o tam visų pirma reikia e, tam tikro parašų iniciatyvos autorių skaičiaus ir taip pat, kad būtų atstovaujama tam tikram valstybių narių skaičiui, jis negali būti per mažas, nes tai gali sukelti nerimo kitoms valstybėms narėms. Neužmirškime, kad Čia eina kalba apie iniciatyvą susijusią su Europos politika, o ne regioninė politika. Taigi, kas galėtų pasirašyti tokias peticijas? Aišku, kad tie piliečiai, kurie turi teisę rinkti Europos parlamentą, turėtų turėti teisę ir inicijuoti tas piliečių iniciatyvas. Dabar, kas turi tikrinti? valstybės narės ir tuose dokumentuose iš komisijos ir tarybos taip pat apie tai kalbama. Ir e, tikriausiai aš labai norėčiau paprašyti, kad būtų atliekami atsitiktiniai patikrinimai e, kažkokiais e, reguliariais intervalais ir kiekvienoje valstybėje narėje. Dabar, žinoma, nelaikas kalbėti apie pakeitimus, bet e, aš sveikinu pranešėjams, sveikinu pranešėjus, bet noriu pasakyti, kad mums reikia tų dviejų komitetų bendros paramos, kad plenarinėme posėdėje galėtume balsuoti už dokumentas didelę daugumą ir tada tik tai sugebėtume tinkamai dėrėti su komisija ir taryba dėl dokumento, kuris svarbus Europos piliečiams. Dėkoju, sako pirmininkė. Ponas e, Hefneri e, jau e, laiko visiškai nebeliko. Galėsime gal plačiau pakalbėti rugsėjo mėnesį. Dėkuoju, pirmininkė. Mėly kolegos. E, diskusija buvo nebloga, daug kolegų išsakė įdomių minčių, į visas sureaguoti dabar nesugebėsiu, bet labai m, trumpai ir glaustai keletą dalykų pabandysiu pasakyti. Visų pirma, jūsų parama paskatinimai mums yra labai svarbus. E, E, bus ir toliau galimybių apie jūsų pasiūlymus pakalbėti. Į kai kuriuos dalykus gal iš karto ir nereikia reaguoti. Ponas Busutilas visą virtinę visokių pasiūlymų pateikė, e, tame tarpe ir kalbant apie santykius su AFKO komitetu. E, dėl dokumentų sklaidos. Tikrai padarysime viską, kad visi jie pasiektų komiteto narius. Dėl regl reglamento projekto, tai kai kurie kolegos sako, kad negavę yra tų projektų. Mes e, galime visus sudėti į vieną paketą ir visiems išdalinti. E, kai kas, e, kalbėdamas apie pasirašančiųjų skaičių, paminėjo, kad septyni yra per mažas skaičius, turiu pasakyti, kad e, tarybos ir e, komisijos pirminėse pasiūlymuose iš vis buvo kalbama apie vieną parašą. E, nes ten buvo numatyta, kad Tarkim, vienas žmogus prisijungia internetu, užpildo tam tikrą formą ir jau tai vadinama piliečių iniciatyva. Tuo tarpu mes jau savo pasiūlyme, mes kalbame apie didesnę grupę, apie tam tikrą grupelę žmonių ir būtent iš čia atsirado tas e, skaičius septyni. Kai kas sako, gal gali būti daugiau, bet sunku, kad bus tokį tokį pasiūlymą prastumti, nors ir sunku kiekybiškai įvertinti čia dėl e, primtinumo. E, aš manau, kad mūsų dokumento projekte taisyklės gana aiškios. Mes sakome, kad e, būtent Europos e, Sąjunga turi užtikrinti, kad Lisabonas e, E, sutarties šeštas straipsnis e, nebus apeinamas, nebus laužomas. E, problema atsiranda, žinoma, kai prieiname prie konkrečių pavyzdžių. Kiekvienas iš įvairių sričių turime įvairiausių galimų pavyzdžių. Vieniems atrodo, kad čia iniciatyva galėtų veikti, kitur ne. Ir labai vis tik sunku vieną tokį matą sukurti. E, pavyzdžiui, e, kaip išvengti, kad tokias iniciatyvas nebūtų vien tik tai lobizmo pasireiškimas. E, mes siekiame, kad ta iniciatyva taptų tam tikro dialogo ar diskurso su komisija galimybė. Mes manome, kad iš to išlauštų visa Europa. Vokietijoje neseniai buvo paskelbta studija, e, kurios e, iniciatoriai buvo ES oponentai, bet rezultatas viso to buvo piliečių sujudinimas, privertimas juos pamastyti, užimti tam tikrą poziciją. Čiagi mes nekalbame apie tai, kad į piliečių rankas bus atiduotos sprendimų prieimimo galios. Čia tik tai e, galimybė pateikti tam tikrus pasiūlymus komisijai. Dabar sąsajos su rinkimu įstatymu. E, galų gale juk visi jau dabar turi peticijos teisę Europos Sąjungoje. Na, bet kalbant apie rinkimus, čia e, truputį viskas skirtinga, e, nes e, vis tik kalbama apie galimybę teikti pasiūlymus. Dabar dėl 18 mėnesių. Kai kas sakė, kad tai gal per ilgas laikotarpis, jeigu teisingai supratau. Bet kalbame apie priemonę, kuri dar neegzistuoja. Nieks jo uh, to instrumento dar neišbandė. Niekas dar nepajuto, kokiu gali e, iškilti problemų dėl skirtingų kalbų, dėl e, įvairių iniciatyvų, tekstų vertimų ir taip toliau. Galbūt galime pasinaudoti patirtime, kurią sukaupėme rengdami e, Lisabonos sutartį, bet tai ateities dalykas. Kaip ten bebūtų, reikės e, surinkti e, parašus e, ir kai kas sako, galima tai padaryti internetu, bet galima taip pat kalbėti ir apie galimybę eiti į gatvę, stovėti, stovėti ant kampo, diskutuoti su žmonėmis. Ir tai užtruks jau ilgiau. Na ir pagaliau E, negalima iš anksto numatyti, o kas įvyks vėliau. Ir e, čia yra ko gero esminis dalykas. Taip, peticijos teisę mes turime, bet dabar mes kalbame apie kitą teisę, kuri e, bus platesnė negu peticijos teisė. Ir tada, žinoma, iškyla klausimas, o kodėl piliečiai turėtų įdėti tiek darbo taip, ir E, sugaišti tiek laiko rinkdami milijoną parašų, jeigu iš to nieko e, nesigaus. Iš tikrųjų, konsultacijas su iniciatyvos autoriais, e, kažkokių klausimų surengimas galėtų leisti komisijai padėti pagrindus kažkokiems sprendimams. Jeigu nenorime, kad mūsų piliečiai dar labiau nusiviltų, jeigu norime, kad jie įsitrauktų į tą veiklą, galbūt galėtume numatyti kažkokius mechanizmus e, dėl to, kas vyks po to. Ir e, kolegė patekė labai įdomią pastabą, ar čia komisija spręs, ar ji bus ir teisėjas e, tuo pat metu ir kažkokiu dalykų vykdytojas. Spręs dėl savo pačios veiklos. Dabar dėl e, tautybės, dėl pilietybės apskritai. Tai yra sunki problema. Aš žinau, kad laiko jau nebeturiu. Man čia ženklus duoda, neturiu laiko visko paaiškinti. E, buvo e, paminėta mažas valstybės. Lisabonos sutartyje tie dalykai buvo spręsti ir rengdami ją mes tuos dalykus išsprendėme. E, tai buvo, pavyzdžiui, konvento diskusijų e, objektas. Taigi, kai kalbame apie milijoną parašų, tai iš tikrųjų gal Baltijos valstybėms e, nebus labai paprasta surinkti tiek. Ir taip pat iškyla problema dėl valstybių narių skaičiaus. Yra regioninis aspektas ir proporcijos proporcingumo principas. Čia yra svarbios problemas, aš čia tik trumpai jas paminiu. Aš sutinku taip pat su ponė Debriun, kad e, turime užtikrinti, kad komisija tikrai veiks ir reaguos į iniciatyvas. Taip pat e, teisės kolegės, kurios sako, kad reikia viešinti, aiškinti piliečiams, kaip tas mechanizmas veikia, turime parengti kažkokias gairės. E, e, ir e, mes taip pat aiškiai sakome, kad čia parlamentui atitenka labai aiškus vaidmuo Ir iš tikrųjų, kas geriau visą tai supranta kaip peticijų komitetas. Dabar Andrew Duff klausimas, o kas e, viską tikrina ir, ir kokiu formatu tas patikrinimas vyksta. Į, įdomi problema ir e, e, ji papildo ir kitas pastabas, kurios pateikė ir Bustinarų, ir, ir, ir kiti. Dedu visas į vieną e, vietą, galų gale eina tik tai pirmasis svarstymas komitete. Dėkuoju, e, man labai gaila, bet po kelių minučių nebeturėsime vertimo. Tad aš ir tęsiu tada darbą angliškai. Dabar suteiksiu žodį poniai Göringė. 12 punktui pristatyti. E, tikriausiai 13 e, punktui. E, dėkoju, pirmininkė. Aš labai apgalėstauju, kad labai svarbiam klausimui aptarti mums beliko dvi minutės. Net neįsivaizduoju, kaip galėsiu komisijos poziciją išaiškinti ir kaip galėsiu dėl tos, komisijos, dėl tos nuomonės uh, mm, diskutuoti. Tikiuosi, kad kolegos galės įsilieti į diskusijas. Manau, kad tos dvi minutės, kurios mums lieka, turėtų būti paskirtos kažkam kitam, o šią temą turėtumėm nagrinėti po pietų, tam, kad tą padarytumėm rimtai. Aš visiškai pritariu jūsų nuomonė ir dėl to ir paprašiau, kad šitas punktas būtų perkeltas į popietinį posėdį. Dėl, dėl to ir prašiau, kad tai būtų padaryta būtent taip. Nebent norėtumėte, kad tai būtų pirmas klausimas rugsėjo mėnesį nagrinėsimas. Tai dabar po pietų ar rugsėjo mėnesį tą klausimą nagrinėsim? they want to vote for this proposal. Okay. This afternoon. Yes, okay. Gerai šiandien po pietų. Mes jau nebeturėsime vertėjų šiandien.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 atidėsime 14 darbo turkės punktą taip pat ir popietiniam posėdžiui. So to... Mes išklausysime komisijos. Ponios. Pone Mainė negali atvykti po pietų. Viskas jau nebeverčia. Ar galite pasisakyti dabar? Ne. Not for your point, for the other point. Because we have a lot of questions to the Commission, so we can't, you know, have now this... Mes negalime dabar girdėti komisijos pasisakymo, kuomet dar nepateikėme klausimų jai. Nemanau, kad tai protinga. Taip, tačiau tai yra dėl kito punkto, ne jūsų punkto.